pradėkime biudžeto komiteto posėdį, kviečiu visus susėsti. Room, a... Kviečiu susėsti ir tos, kurie yra salės gale. Pradėkime darbą apie šį svarbų klausimą. I, all, uh... Pirmiausia, norėčiau perduoti pono Alan Lamasur atsiprašymus, jis negalėjo šiandieną atvykti ir kiti vicepirmininkai negalėjo šiandien atvykti. Taigi aš pirmininkausiu vietoj jų. Kviečiu visus, prašau, susėsti. Be... Diskusijas apie biudžeto skaičius galite vesti už salės ribų. Uh, Kolegos, laukia labai svarbi diskusija, tai yra vienintelis ir pagrindinis mūsų darbo tvarkės punktas. Sadonija e, pirmininkaus šiai daliai. Pirmiausia, darbo tvarkės tvirtinimas. Ar yra pastabų? Ne. Ačiū. Antrasis punktas - pirmininko pranešimai. Pranešimų jokių nėra. Tik tai galėčiau kovo 12 dienos koordinatorių posėdžio rezultatus pristatyti, jie yra pateikti. Dabar pagrindinis darbo tvarkės punktas - tai yra rytų partnerystės finansavimo, tai yra viešas klausimas. 2009 metais buvo pradėta rytų partnerystė, tai yra labai svarbi užsienio politikos dalis, įtraukiant pietų Kaukaz, Kaukazo ir rytų Europos šalis. 2009-2013 metų laikotarpiu ES 2,8 milijardo eurų skyrė šiai partnerystiai tam, kad būtų sukurtos nikamos sąlygos ir skatinama politinė ir ekonominė integracija tarp ES, Armenijos, Azerbaidžianos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos. Kolegės Adonijos iniciatyva biudžeto komitetas šiandieną surengė šios klausimus apie rytų partnerystės finansavimą. Čia pagrindinė mintis yra susipažinti bendrai su gan sudėtinga situacija ir tai, kiek yra skirta lėšų ir su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduria tie, kurie įgyvendina programas. Taigi mes išklausysime tų, kurie dirba praktikoje. Ir aš norėčiau biudžeto komiteto vardu pasveikinti komisijos atstovus, išorės veiksmų tarnybos pareigūnus, investicijų banko atstovus kurie paaiškins, kaip Europos partnerystės finansavimas yra organizuojamas, taip pat yra nevyriausybinio organizacijų atstovai, naudos gavėjai, kurie papasakos apie tai, kaip jie įgyvendina šią politikos iniciatyvą. Dabar žodį suteiksiu Sadonijai, pranešėjai ir ji detaliau pristatys klausimus, kaip, kaip vyks klausimai šį rytą. Papasakos Sadonija. Ačiū, Džordžiai. Norėčiau pasveikinti jūs visus atvykusius į šio ryto biudžeto komiteto posėdį, kur bus kalbama apie rytų partnerystės finansavimą. Žinoma, žvelgiant į apibrėžimus, viskas atrodo labai paprasta. Rytų partnerystė yra ES iniciatyva siekiant įtraukti šešis e, rytinius kaimynus - Armeniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Gruziją, Moldavą ir, Moldovą ir Ukrainą. Tikslas yra pagerinti dvišalius ir daugiašalius santykius tarp tų šalių ir ES. Pagrindinė mintis įpareigoti partnerius laikytis tarptautinės teisės principų, pagrindinių vertybių, skaitant demokratiją, teisinės valstybės principus ir pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindiniams laisvėms. Tačiau rinko, taip pat ir rinkos ekonomikai, tvariam vystimui ir geram valdymui. Žinoma, partnerystė nėra savaiminis tikslas. Jos esmė suteikti pagrindus naujoms asociacijos sutartims tarp ES e ir tų šalių, kai kurios iš jų yra padariusios daug pažangos siekiant gyventi principus ir vertybės, kurias minėjau. Šiandieną kalbėsime apie finansavimo klausimus. ES yra atidėjusi 2,8 milijardo eurų paramai rytų partnerystės šalims 2009-2013 metų laikotarpiui. Turime pasakyti, kad vis dar vyksta dėrybos dėl kitos daugiametės finansinės programos, taigi mes tiksliai nežinome, kiek lėšų bus skiriama ateityje, skaičius dar nėra žinomas, tačiau jau turime šiokių tokių minčių dėl to, kokie galėtų būti mūsų pasiūlymai ir taip pat turime bendras gairias, kurios buvo patvirtintos vasario mėnesio viršūnių susitikime. Norėčiau paaiškinti motyvus, dėl kurių aš inicijavau šiandienos klausimus. Tai yra gan asmenio pobūdžio patirtis. Praeitais, praeitais metais Roberta, Roberto Šumano institutas pakvietė mane į konferenciją, į tokį renginį, susitikimą su jaunais Balt Baltarusijos opozicijos lyderiais. Roberto Šumano instituto projektas šis jau vyksta kurį laiką pavadinimu lyderystė demokratijoje. Projekto tikslas buvo gan ambicingas, pagrindinė mintis buvo parengti jaunus kandidatus būsimai politiniai karjerai ir galiausiai padėti demokratiniams pokyčiams vykti Baltarusijoje. Manęs paprašė informuoti dalyvius apie ES iniciatyvas skirtas Baltarusijai ir bendriau papasakoti apie rytų partnerystės šalis. Kai rengiausi tam e, renginiui, aš supratau, sužinojau, koks ne, ne, netolygus yra tas finansavimas ir kiek yra daug įvairios klaidinančios informacijos. Aišku, viskas yra gan sudėtinga dėl to, kad rytų partnerystė yra, yra bendra sistema, kur, yra, kur apjungia įvairius finansinius instrumentus, skirtus ne tik tom šešiom šalims, bet ir daugeliu kitų ES šalių partnerių. Taigi, vertinant tas sumas, kurios yra skiriamos kiekvienai šaliai, jau jas įvertinti yra sudėtingas procesas. Ir dar sudėtingiau yra įgyvendinti, kaip tos lėšos yra panaudojamos vietoje. Dėl to aš pamaniau, kad mes biudžeto komitete turėtumėme uh, pasidomėti ir surenkti tokias struktūrinės diskusijas apie tas lėšas, kurios yra skiriamas, skiriamos rytų partnerystiai finansuoti, e, skirt, lėšas skirtas per šią finansinę perspektyvą ir taip pat, e, ko mes galime iš to pasimokyti ir geriau pasiruošti kitai daugiametiai finansiniai programai. Klausimų tikslas yra atsakyti į konkrečius klausimus. Aš, aišku, daugiausia susitelksiu ties tais, kurie mano manimu yra susijęs su biudžeto komiteto veikla. Pirmiausia, pagrindiniai, baziniai klausimai, kiek ES lėšų skiriama rytų partnerystėje šalims, kuriomis, kurios ES finansinės priemonės yra skiriamos šešioms partnerystės dalyvėms ir galiausiai kaip yra įgyvendinamos ir panaudojamos tos lėšos. Taip pat galėsime pasinaudoti ekspertų iš nuomonę komisijos, nevyriausybinio organizacijų atstovų nuomonėmis ir kaip, kaip, jos, gyvent, kaip jos vertina tą finansavimą ir taip pat galėsime pasimokyti iš dabartinės perspektyvos ir geriau pasirengti būsimam programavimo laikotarpiui. Pristatysiu posėdžio klausimų programą. Pirmiausia, norėčiau pakviesti pasisakyti tuos, kurie naudoja lėšas. Europos komisija, DEFCO generalinis direktoratas tą daro ir aš džiaugiuosi, kad Markus Kornaro čia pas mus yra atvykęs, kuris yra DEFCO generalinio direktorato direktorius. Jis yra atsakingas už tuos direktoratus, į kuriuos patenka ir Europos kaiminystės politika. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad puiku, kad Heinz Albert iš Europos investicijų banko, jis yra atsakingasis direktorius. Investicijų bankas taip kukliai sėdi salės gale. Na, e, džiaugiuosi, kad investicijų banko atstovas irgi atvyko. Hans Olbert konkrečiai yra iš jo, iš banko atvykęs. Jis papasakos daugiau apie įvairias priemonės, kurios yra naudojamos e, su rytų partnerystės šalimis. Taip pat išklausysime tuomet e, pristatymų ir du akademikai dirbantys šioje srityje - Olafo Šica, Rytų studijų centro direktorius iš Lenkijos. Sveiki atvykę. Ir būtų puiku, jeigu jisai galėtų plačiau papasakoti apie principą daugiau už daugiau, toks paslaptingas principas daugiau už daugiau. Biudžeto žmonėms labai įdomu žinoti, kaip sumokėti daugiau už daugiau demokratijos ir kaip tą galima įvertinti, ar iš vis įmanoma tą padaryti kaip kiekybiškai išreikšti tuos dalykus. Kitas akademinis pristatymas Jolantos Tačinskos. Ji yra Lodzės universiteto Europos instituto Europos studijų fondo atstovė. Ji papasakos apie tai, kaip yra gyvendinami projektai vietoje ir ypač Ukrainoje. Taip pat džiaugiuosi, kad yra ir nevyriausybinių nevyriausybinio organizacijų atstovai, kurie papasakos apie, apie tai, kaip vertina ES finansavimą rytų partnerystės šalims, e, konkrečiai Ana Kristina Link. Kai aš rengiausi šiam, e, šiems klausimams, sužinojau, kad e, Konrado Adenauerio fondas yra labai svarbus veikėjas ir būtų labai įdomu išklausyti jų nuomonę apie finansavimą. Ir galiausiai Richardas Tybelsas papasakos daugiau apie ateitį. Ponas Tibelsas atstovauja išorės veiksmų tarnybai. Bet aš jo nemačiau. Matau. Sveiki atvykę. Jums, tikiuosi, teko toks optimistiškas uždavinys papasakoti apie ateitį. Taip pat norėčiau pasveikinti visus kurių neišvardėjau, kurie atvyko į klausimus, atstovauja įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios domisi rytų partnerystę. Turėsime laiko, tikiuosi pakankamai, išklausyti ir jūsų bet siūlyčiau diskusiją surenkti pabaigoje, kuomet jau bus išklausytos visos temos, visų temų pristatymai ir tada tikiuosi e, labai gyvybingų, gyvų diskusijų. Ačiū. Okay. Uh, could I ask then the first speaker? Uh... Ačiū. Norėčiau kreiptis į pirmąjį kalbėtoją. Tai ponas Markus Kornaro. Aš nežinau, ar mes išsprendėme su kompiuteriais susijusias problemas. Um, Pone Kornaro, žodis Jums. Pone pirmininkė, dėkoju. Labai džiaugiuosi, kad problemos yra įspręstas, nes aš norėjau Jums pateikti bendrą apžvalgą. Todėl galvojau, kad kai kurie dalykai aiškesni iš skaidruolių. Um, Pirmiausia, pamatysite, kur mes veikiame, kaip mes veikiame ir pagaliau pristatysiu ir kai kurios e, iššūkius e, jūsų auditorijai. Aš e, tikiuosi, kad mano pristatymas patvirtins teiginį, kad rytų partnerystės šalis kartais sunkiai sugeba įsisavinti priemonės. Aš tikiuosi, kad mano pristatymas neš daugiau aiškumo apie rytų partnerystę. Kalbant apie geografinį aspektą, žaliai nuspalvintos valstybės e, ir stojančios valstybės dalyvauja rytų partnerystės programuose. E, jūs čia matote šešias valstybės - Baltarusija, Moldova, Ukraina yra netoli ES, taip pat Kaukazo šalis, kurios yra kiek labiau nutolusios Tačiau jų vaidmuo taip pat yra labai svarbus e, ateityje plečiantis e, Europai. Tai jos taip pat yra rytų kaiminystės politikos dalis. E, šioje skaidruolėje matote pareigybės, komisijos narys ponas Fiulė vadovauja šioms priemonėms. Taip pat Čia matote, kokios priemonės įeina į rytų partnerystės politikos sferą. Pirmiausia, vystomojo bendradarbiavimo priemonė, tai yra viena svarbiausių priemonių. Aš supažindinsiu jūs ir su kitomis priemonėmis, nes iš jų finansuojama visa politika, kaip minėjo kolegė prieš tai. Čia matote, kaip e, skirtingais būdais yra bandoma padėti. Matote raudonus stulpelius, tai geografiniams aspektams nukreiptos priemonės, o vėliau apačioje yra teminės iniciatyvos mes stengiamės pasinaudoti jomis kaip galima geriau, kad pasiektume patį geriausią e, rezultatą rytų partnerystės šalims. Tačiau pirmiausia, noriu tarti keletą žodžių apie Europos kaiminystės ir partnerystės priemonę. Šią priemonę yra siekiama teikti pagalbą rytų partnerystės šalims. Dabar vykdoma peržiūra ir ši priemonė vadinama rytų partnerystės priemonė. Čia matote taip pat ir konkrečią sumą - 2,8 milijardai eurų skirta dabartiniai finansiniai perspektyvai. Mes e, į šią sumą esame numanę, numatę įtraukti e, paramą rytų partnerystės šalims. Iš viso ta parama 11-9 metais apima 500 milijonų eurų. Du trečdaliai visų iniciatyvų vyksta per dvišalio bendradarbiavimo um, formą skiriamą paramą šalims ir um, konkreti parama yra teikiama per veiksmų programas. Taip pat um, yra sudaromos ir regioninio bendradarbiavimo programos rytų partnerystės šalyse. Kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, čia parama teikiama tiek pietų, tiek rytų kaimynėms, tačiau šiandien mes kalbame apie rytų kaiminystę. Ir Europos investicijų bankas pateiks vėliau e, savo pastabas, kaip e, šios programos yra įgyvendinamos. Erasmus Mundus taip pat yra svarbi programa, e, skatinanti judumą ir teikianti paramą. Iš šių programų naudą gauna tiek rytų partnerystės šalis, tiek e, kitos šalis besiribojančios šiomis e, šalimis. Pirmiausia, parama teikiama kaip biudžeto pagalba, įgyvendinant įvairius e, projektus ir Pagaliau konkrečiai yra sudaromas konkrečios sutartys su nevyriausybinėmis organizacijomis. Mes e, pagalbą teikiame ir per tarptautinės organizacijas. Mes e, stengiamės sujungti ES teikiamą e, finansinę paramą su parama, kurią rytų partnerystės šalis gauna iš tarptautinių finansinių institucijų. Aišku, Didelė pagalbos dalis yra skiriama viešojo sektoriaus administravimo gebėjimų skatinimui, taip pat e, privačioms bendrovėms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, pilietiniai visuomeniai e, stiprinti. Kalbant apie biudžeto paramą, svarbiausia pabrėžti, kad stiprinant viešojo administravimo gebėjimus, pirmiausia svarbu um, taip sustiprinti šios gebėjimus, kad šalis gebėtų tinkamai pritaikyti savo teisės aktus ir administracinius gebėjimus ir vėliau perimtų ES akį. Parama pilietiniai visuomeniai visada buvo viena svarbiausių Europos rytų partnerystės politikos temų. Mes dabartinėje finansinio perspektyvoje taip pat skiriame tam tikrą dalį šiam finansavimui. Norime ne tik stiprinti e, partnerystės vyriausybės, tačiau ir stiprinti ryšį su visuomenė, su konkrečiais žmonėmis. Ir svarbiausia, stengiamės užtikrinti, kad pilietinė visuomenė gautų naudos iš ES paramos. Čia ta parama apima tiek piliečių veiklą, e, tiek jų gebėjimų stiprinimus. Taip pat mes norime, kad piliečiai gebėtų gintis, e, apginti savo teises ir gyvendinti reikiamas reformas šalyse. E, ši priemonė pilietinė visuomenė remti jau yra suformuota. E, mes taip pat numatome ir studentų mainų programas Čia galima paminėti tokias iniciatyvas, kurias remia ir Europos parlamentas, taip vadinamasis Europos e, demokra... E, fondas Europos demokratijai remti, e, kuriame dalyvauja įvairios nevyriausybinės organizacijos, iš kurio parama yra skiriama ir politinėms partijoms stiprinti. Ir pagaliau jau buvo paminėtas principas daugiau už daugiau Aš tikiuosi, kad šią temą dar diskutuosime, o mums šis principas reiškia, kad mes pirmiausia tikime, kad šalis, kurios nuoširdžiai stengiasi, kad jose būtų padarytas tam tikros demokratinės reformos, taigi kad toms šalims būtų teikiamos finansinės paskatos, papildoma finansavimo forma. Taip jos galės geriau atlikti demokratinės reformas ir paprasčiau vyks socialiniai pokyčiai šalyse. Tam yra numatytos konkrečios programos, leidžiančios Europos komisijai bendradarbiauti su EIVT ir pasiekti individualios pažangos, teikiant papildomas e, finansinės paskatas tam tikroms šalims. Yra numatyti tam tikri įsipareigojimo asignavimai šioms e, šalims, ypač Moldovai, e, Gruzijai, Armenijai 2012 metais O Ukraina, kuri Baltarusija, kurios e, negali pasidžiaugti demokratinėmis reformomis, nebuvo papildomai finansiškai paskatintos. Gaila, e, kad e, kai kurie demokratiniai aspektai mano minėtose šalyse nebuvo įgyvendinti, tačiau yra ir šalių, kurios daro labai ženklę pažangą šioje srityje. O dabar jums leidus e, noriu pristatyti regioninio bendradarbiavimo programas ir tiesioginę, tiesioginės paramos iniciatyvas. Mes parengėme svarbiausias iniciatyvas, kuriomis stengiame sustiprinti bendradarbiavimą rytų partnerystės šalyse tarpusavyje įvairiose sektoriuose. Pirmiausia, pirma pavyzdinė iniciatyva. Manau, kad galime pereiti prie kitos skaidruolės. Taigi, pirma pavyzdinė iniciatyva tai yra e, integruotas e, sienų valdymas. Čia yra numatyta gerinti judumą e, pasienio ruožuose ir tam yra skirti 44 milijonai eurų. Antra pavyzdinė iniciatyva skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Čia siekiama sustiprinti privatų sektorių, yra teikiamos verslo konsultacijos, e, bendradarbiavame su įvairiais bankais, e, ir stipriname Europos Sąjungos ir rytų partnerystės šalių e, verslo e, sektorių bendradarbiavimą. Kita partneriz, e, pavyzdinė iniciatyva yra bendradarbiavimas energetikos srityje, siekiant daugiau energijos gaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Europos Sąjunga turi stiprų integruotą energijos, atsiprašau, stiprią integruotą energijos rinką ir ji taip pat glaudžiai bendradarbiauja su rytų partnerystės šalimis šioje srityje. Ketvirtoji pavyzdinė iniciatyva yra skirta pasirengimui reaguoti į um, nelaimės, prevencijai ir atsakui uh, skatinti. Ir pagaliau uh, rytų uh, partnerystės šalis mes suskirstime pagal tai, kaip jos geba spręsti aplinkosaugos srityje tenkančius iššūkius, tokius kaip klimato kaita, aplinkos saugos valdymas ir bendradarbiavimas su part... šalimis partnerėmis. Jau anksčiau minėjau, kad kaiminystės investavimo, investicijų priemonę mes naudojame taip pat šios politikos rėmose, tam yra numatyti 745 milijonai eurų iš rekonstrukcijos ir plėtros fondo. E, šioje programoje dalyvauja įvairios e, tarptautinės institucijos. E, ši investicijų priemonė didžiausią finansavimą gauna iš ES biudžeto. Ir per ją yra teikiamos paskolos rytų partnerystės valstybėms, kadangi uh, Jūs yra, esate biudžeto institucija, tai jums svarbu sužinoti, kaip e, šios priemonės lėšos yra panaudojamos. Iš šios priemonės yra gaunama daug naudos. Pavyzdžiui, vienas euras išleistas iš šios investicijų programos e, tampa tokiu svertu, kuris sukuria 30 eurų investicijų vėliau. Kalbant apie tarp valstybinį bendradarbiavimą, tai vėlgi dar viena priemonė, kuriai yra e, numatytas e, tam tikras biudžetas. finansuojamas siekiant e, sujungti tam tikrus regionus, pavyzdžiui, Suomijoje, Lenkijoje, įtraukti šios regionus, kad jie bendradarbiautų su kaimininėmis rytų partnerystės šalimis, tokiamis kaip Rusija, Gruzija, Kaukazo regiono šalis. Tam yra numatyta viena e, plati programa, pagal kurią e, yra finansuojami ir socialinio ir ekonominio bendradarbiavimo e, mainai. Taip pat mums pavyko pasiekti, kad e, rytų partnerystės pil, šalių piliečiai gali daug paprasčiau kirsti ES sienas. Ši priemonė yra finansuojama iš Europos kaiminystės ir partnerystės priemonės, taip pat iš Europos regioninės plėtros fondo. Kita skaidruolė parodo, kaip yra pasiskirščiusios mūsų pastangos teikiant pagalbą rytų partnerystės šalims. Uh, Mes teikiame pagalbą pagal dvinių programas, TAEX ir SIGMA programas. E, dvinių programos yra jungtiniai projektai, kuriais siekiama stiprinti viešojo administravimo gebėjimus. E, TAEX ir SIGMA e, priemonė yra numatyta trumpalaikiams projektams, kurių rėmose yra keičiamasi gerąją patirtimi taip pat įsisavinami tokie dalykai kaip pagerinti e, bendradarbiavimą pasienio srityje arba kaip e, geriau um, priderinti nacionalinės sistemas ES fitosanitarijos reikalavimams ir panašiai. Ir tam taip pat yra numatytas tam tikras e, konkretus biudžetas. Sigma apima EBPO mm, šalis, taip pat šią priemonę siekiama gerinti valdysenos ir valdymo gebėjimus. Baigsiu trumpai paminėdamas dar ir kitas priemonės, iš kurių finansavimą gauna rytų partnerystės šalis. Pirmiausia, tai teminės priemonės per vystomojo bendradarbiavimo priemonę. Yra priemonė susijusia su aplinkosauga. Tai yra e, priemonė, kuri, e, kurią stengiamasi užtikrinti maisto saugumą. Dar viena priemonė yra e, priemonė demokratijai ir žmogaus teisėms remti. Visos rytų partnerystės šalis e, įgyvendina šią priemonę. Mes tengiamės stiprinti demokratijos, e, demokratinius šalių gebėjimus. Taip pat stengiamės užtikrinti, kad paprasti piliečiai galėtų um, tiesiogiai kreiptis į teismus ir ginti savo teisės. Europos išorės veiksmų tarnyba glaudžiai bendradarbiauja, bandydama išspręsti e, įsisenėjusios konfliktus, kaip pavyzdžiui Kalnų Karabache arba Padniestrėje. Ir pagaliau kalbant apie finansavimą, e, svarbu nepamiršti ir branduolinės saugos bendradarbiavimo priemonės per kurią yra stengiamasi teikti pagalbą, pavyzdžiui, ir Černobiliui. Dabar perėsime prie svarbiausių iššūkių. kuriuos įtraukėme į savo peržiūrėtą pasiūlymą dėl Europos kaiminystės ir partnerystės priemonės. Per šią priemonę, aišku, stengiamės teikti visą reikiamą finansinę pagalbą, tačiau ši pagalba teikiama um, atsižvelgiant ir į europietiškąją šalių darbo atvarkę, kaip pavyzdžiui buvo ir Ukrainos atveju. Taigi ta europietiškoji e, darbo atvarkė yra glaudžiai siejama suteikiama finansinė pagalba šioms šalims. Taip pat e, bandama įtraukti visas suinteresuotasias e, šalis, valstybės nares, e, taip pat ir pilietinę visuomenę. Pilietinė visuomenė yra labai svarbus elementas šioje politikoje ir mes tengiamės pagerinti veiklą ir bendradarbiavimą su pilietinė visuomenė. Paskutinio finansavimo periodo metu um, kito bendradarbiavimas su Rusija. Rusija ir toliau yra vertinama kaip kaiminė, tačiau nebe kaip strateginė partnerė. E, todėl e, bendradarbiavimo pagal dvi šalės sutartis su Rusija nebeliko. E, ir šių dvišalių programų ir sutarčių su Rusija nebus, tačiau bus teikiama pagalba per regioninės sutartis. Mes siekiame supaprastinti savo pagalbos teikimo darbo atverkę. Siekiame, kad pagalba būtų teikiama paprasčiau. Kaip jau minėjau, e, taip pat mes siekiame e, aiškiau apibriežti savo tikslus, suskirstyti juos ir taip pat e, norime, kad teikiama pagalba stiprintų politinį sektorių, numatant tam tikras paskatas pažangą darančiams valstybėms. Kalbant apie įsisavinimo gebėjimus, jie iš esmės yra geri. Man džiugu jums pranešti, e, kad šimtas procentų visų įsipareigojimų asignavimų panašu bus apmokėti, tiksliau 99 procentai visų įsipareigojimų asignavimų per pastaruosius keletą metų buvo apmokėti. Tiesa, kai kurios valstybės, kai kuriuose regionuose susiduria su įsisavinimo problemomis, tačiau mes supaprastindami savo procedūras, susitelkdami ties konkrečiomis e, problemomis, tikimės, kad pasieksime pažangos šioje srityje. Kalbant apie biudžeto paramą, 50 procentų visos teikiamos paramos yra teikiama tiesiogiai vyriausybėms, tačiau mes e, griežtiname sąlygas, griežtiname reikalavimus skaidrumo ir viešųjų finansų tvarkymo srityje, Taip pat norime, kad pilietinė visuomenė būtų geriau informuojama apie vykdomą e, politiką susijusią su šiomis programomis. Turiu pripažinti, kad tai yra e, tokia sritis, kur būtina pažanga daryti ir toliau. Ir pagaliau mes siekiame pagerinti sinergijos efektą. Tai vis dar iššūkis mums Iš esmės, EIVT e ir mm, mūsų generalinio direktorato bendradarbiavimas yra glaudus. Mes nuolat peržiūrime e, savo veiklą, tačiau, aišku, galbūt reikėtų teikti daugiau informacijos apie e, teikiamas finansinės paramos priemonės visoms suinteresuotosiams šalims. Kaip reikėtų atremti iššūkius? Bendrai kalbant, mūsų generalinis direktoratas yra patvirtinęs e, keitimosi darbo atvarkė, tai yra dokumentas, kuris buvo pristatytas parlamentui ir tarybai pernai. E, pagal šią darbo atvarkę mes e, siekiame, kad teikiama parama būtų tikslingesnė, Ir yra numatyta, kokį poveikį e, ši pagalba turėtų daryti. Būsima finansinė perspektyva prasideda 2013 metais. Mes tikimės, kad bet kokia sektorinė pagalba bus glaudžiai susijęta su konkrečiais tikslais. Taip pat laikomės e, tikslų E, suskirstimo principo ir taip pat principo daugiau už daugiau. Mes tikimės, kad artimiausių metų galėsime pasidžiaugti šių savo vidinių reformų vaisiais. Ir pagaliau e, mes pasisakome už tai, kad e, teikiama finansinė parama būtų teikiama kartu ir su kita pagalba iš kitų šaltinių tos pagalbos tarsi maišomos, derinamos. Mes taip pat rengiame pasiūlymą naujai finansiniai priemoniai. Darybos dėl šios priemonės dar nėra baigtos, dabar darybos vyksta taryboje. Mes siekiame, kad ir toliau būtų teikiama konkreti, tikslinga parama rytų partnerystės šalims, tą paramą susijęjant su tikslais. Taip pat esame numatę ir konkrečias finansinės e, pastangas ir dėgiame principą daugiau už daugiau. Taip pat e, Norime, kad mūsų programas būtų paprasčiau įmanoma įgyvendinti. Esame numatę prioritetinės sritis ir tikimės, kad tiek parlamentas, tiek taryba pritars mūsų pozicijai dėl Rusijos ir mūsų ketinimą labiau Rusiją įtraukti į vystamojo bendradarbiavimo priemonę. Ir apskritai į rytų partnerystės politiką, teikiant pagalbą anksčiau išvardintams šešioms rytų partnerystės šalims. Jei kas nors e, pasimetė detalėse, tai dar kartą atsiverskite tas skaidruolės, kurios jums buvo atsiustos, tačiau aš tikiuosi, kad man pavyko e, pare, pateikti jums bendrą apžvalgą kaip vyksta parama ir vėlgi mums svarbiausia sutelkti visus įmanomus e, instrumentus, turint omenyje, kokie iššūkiai mums e, tenka ir remdamiesi šiomis mintimis mes rengiame naują priemonę. E, Dėkuoju ponui Kormaro už puikų pranešimą. Dabar siūlau iš karto pereiti prie kitos pranešėjų grupės. Išklausysime Europos investicijų banko atstovų. Ales Heinz Obert. Jis yra atsakingas už banko veiklą už ES e, ribų. Mes jau šiek tiek atsiliekame nuo savo grafiko ir turėdamas galvoje kalbėtojų skaičių noriu paprašyti kitų pranešėjų kalbėti glaustai, kad parlamento nariai po pasisakymų turėtų galimybę pateikti klausimų. Taigi, ponas Olbers. Ah, ah Perdodu žodį ponui Olbers. Pirmininkė, ponios ir ponai, labai ačiū už suteiktą galimybę čia pristatyti Europos investicijų banko veiklą. Norėčiau trumpai priminti, kas yra Europos investicijų bankas. Mes esame ES bankas, taigi EIB akcininkai yra valstybės narės. Mes finansuojame projektus, projektus, kurie atitinka ES tikslus. Ir tai darome pasitelkdami tas žinias ir patirtį, kurią sukaupėme per daugiau nei 50 metų. Tai yra 50 mūsų veiklos metų. Mes projektus vertiname iš finansinės perspektyvos, ne taip kaip įprasti komerciniai bankai. Taigi mes žiūrime, į, atsiprašau, vertiname ne tik iš finansinės perspektyvos, kaip tai daro e, tradiciniai bankai. Mes atliekame ir finansinę analizę, bet taip pat gilinamės ir į projekto techninius bei ekonominius aspektus. Mes tengiamės paremti ES politiką, taigi mūsų analizė apriepia ir viešųjų pirkimų bei aplinkosaugos aspektus. Siekiame užtikrinti, kad visi mūsų finansuojami projektai visiškai atitiktų ES teisyną. Mūsų veikla už ES ribų yra vykdoma pagal vadinamosius išorinius mandatus yra trys, trijų tipų veikla ir čia papasakosiu, kaip tai susijęs su rytų partnerystė. Visų pirma, dirbame su šalimis kandidatėmis, pavyzdžiui, Kroatija, Turkija, toliau kaiminystės šalis, pietose ir rytuose. Ir daug dėmesio skiriame ir vystimo darbui, tai yra dirbame su Azijos, Afrikos ir Latino Amerikos šalimis tokia būtų bendra apžvalga. Žvelgdamas į rytus, parodysiu Jums žemėlapį, iš kurio matyti, kur mes veikiame. Žinoma, visų pirma, veikiame rytų partnerystės šalyje - Ukrainoje, Moldovoje, Gruzijoje ir Armenijoje. Kol kas dar ne, nedirbame Baltarusijoje. Ir žinoma, šiuo požiūriu veiksmus labai glaudžiai deriname su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos komisija. Ketiname greitai pradėti darbą Azerbaidžiane. Dabar kaip tik baigėsi dėrybos dėl bendro susitarimo. Ir svarstome, ar bankui apskaitai reikia dirbti šioje šalyje. Taip pat mes dirbame ir Rusijoje, kaip jau buvo minėta, kaiminystės kontekste. Ir centrinės Azijos šalyse - Kazakstane ir Tadžikistane. Kokie yra mūsų pagrindiniai tikslai, remiantis mūsų tiktais įgaliojimais. Visų pirma, mes siekiame privataus vietos sektorių vystimo, ypač daug dėmesio skiriame mažoms ir vidutinėms įmonėms. Antras tikslas socialinės ir ekonominės struktūros kūrimas. Tai gali apriepti ir kelius, pasienio projektus, o socialinėje srityje e, įgyvendiname švietimo projektus. Ir paskutinis mūsų tikslas - klimato kaitos padarinių sušvelninimas ir prisitaikymas prie jų. Taigi, tokia yra mūsų veikla ko mes jau pasiekėme įgyvendindami rytų partnerystę. Vėliau jums pateiksiu bendras sumas, kurios yra skiriamos kasmet. Apskritai ta suma yra 2,5 milijardai eurų. Pagrindinė lėšų gavėja yra Ukraina, ji gauna maždaug 70 procentų mūsų lėšų, bet taip yra dėl tos šalies dydžio. Toliau eina Gruzija, Moldova ir Armenija. Kalbant apie vienam gyventojų tenkančias lėšas, e, didžiausios paramos gavėjos yra Moldova ir Gruzija tame regione. Europos investicijų bankas daugiausia finansuoja transporto ir energetikos projektus, tai yra tie tradiciniai sektoriai, nuo kurių ir prasidėjo EIB e veikla. Vėliau ta veikla išsiplėtė ir į kitas rytis. Ir mes pagal savo įgaliojimus teikiame paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ši veikla sudaro maždaug 30 procentų mūsų finansavimo. Toliau klimato kaita patenka į keletą mūsų finansuojamų sričių. Taigi, tarkime, transporto sektoriuje mes sutelkėme dėmesį į tokius projektus, kurie atitinka kovos su klimato kaita veiksmų plano tikslus. Ir būtent klimato kaitai skirtos lėšos sudaro 30 procentų viso finansavimo. Čia matote mūsų veiklą rytų partnerystės šalyse 2007-2012 metais iki 12 metų pabaigos. Taigi matote, kad pirmaisiais metais mes siekiame užmėgsti ryšius tose šalise, o nuo 2010 metų jau pradėjome visapusiškai gyveninti šią programą. 2012 metais e, paskolų suteiktų paskolų dydis buvo 290 milijonų eurų. Ir galiu pasakyti, kad EIB dirba pagal grafiką, darbai yra įsibėgėję ir esu įsitikinęs, kad jie nesustos ir ateityje. Ko mes pasimokėme per šį pirmąjį įgaliojimų etapą šiame regione? Tapo akivaizdu, kad reikia palaikyti glaudžius darbinius ryšius su visais suinteresuotaisiais subjektais, su vyriausybė, su vyriausybėmis, su projektų įgyvendintojais. Tai ir yra mūsų e, būtie, egzistavimo esmė. Taip pat reikia palaikyti ryšius ir su ES atstovybėmis ir Europos išorės veiksmų tarnyba kad finansuotume tokius projektus, kuriuos įgyvendinant būtų pritaikyta geriausia ES praktika. Žinoma, mes neapsiribojame vien finansavimu. Mes siekiame, kad projektai būtų gerai parengti, siekiame užtikrinti, kad būtų laikomasi ES aplinkosaugos ir viešųjų pirkimų gairių, siekiame, kad jų būtų laikomasi šimtų procentų. kad tie projektai prisidėtų prie ES tikslų mūsų toje srityje. Taip pat ponas Kornaro jau minėjo, kad labai svarbu derinti investicijas ir techninę pagalbą. Tose šalise yra įgyvendinama daugybė projektų, kurių investavimo poreikiai labai dideli, tačiau mes stengiamės paremti projektų tų vykdytojus ir įgyvendinimo etapu ir tuo etapu reikalinga techninė pagalba, ne tik pinigai. Ko mes pasiekėme, kaip jau matėte ankstesnėje diagramoje, daug dirbome transporto ir energetikos srityje, o neseniai po laikotarpio vidurio peržiūros mes e, suaktyvinome savo veiklą, kredituodami mažas ir vidutinės įmonės. Dabar daugiau dėmesio numatome skirti projektų įgyvendinimui, kaip ką tik sakiau, ir sieksime derinti ES ir ES investicijų bankų teikiamą pagalbą. Taip pat turime toliau stiprinti institucinius ryšius ne tik finansuojant ir įgyvendinant projektus, siekiame taip pat e, tose šalyse skleisti ir ES vertybės. Taip pat ketiname aktyviau dirbti vietose, mes jau esame įsteigę savo biurų to regiono šalyse. Artimiausių metų įsteigsime biurą ir Maskvoje ir žinoma, glaučiai bendradarbiaujame su Europos komisijos atstovybėmis ir Europos išorės veiksmų tarnybos biurais. Kalbant apie sektorius, ateityje norėsime daugiau dėmesio skirti aplinkosaugos projektams ir švietimo projektams. Keletą žodžių apie Rusiją. Rusija nėra rytų partnerystės šalis, bet mes manome, kad Rusija yra labai svarbi šalis ir žinoma, turime uh, bendrauti ir su programos partnerėmis, bet ir su Rusija kaip mūsų kaiminė. Ir vėlgi čia bendradarbiaudami su Europos komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba identifikavome tris rytis, kuriuose galėtume dirbti aktyviau. Tai yra mažų ir vidutinių įmonių finansavimas, taip pat modernizavimo projektų ir energijos taupimo projektų finansavimas. Ir dar norėčiau priminti, kad 2013 metais esame numatę suteikti 200, paskolų už 200 milijonų eurų Rusijoje. Ačiū Jums uždėmesi. Ir dar viena paskutinė pastaba apie mūsų įgaliojimus ir garantijas. Ta priemonė mums yra labai naudinga. Kilus finansiniai kriziai, vyko daug diskusijų apie reitingus ir apie bankų, įskaitant ir EIB e, reitingavimą. Labai džiaugiamės, kad mums pavyko išlaikyti 3A reitingą, nes e, šis reitingas mums suteikia galimybę pritraukti lėšų kapitalo rinkoje ir e, šalims teikti pas, patrauklias paskolas. Turiu pasakyti, kad rytuose EIBA niekada neprireikė pasinaudoti garantiją. Taigi biudžeto požiūrių tai yra labai svarbus dalykas. Ir per visą bendradarbiavimo su rytų šalimis laikotarpį, ne tik 2007-2013 metais, per visą tą laikotarpį garantija buvo pasinaudota tik du kartus. Vieną kartą Jugoslavijoje, kitą kartą Argentinoje 2013 metais ir vėliau visos sumos buvo susigražintos. Taigi biudžeto požiūriu tai yra labai naudinga priemonė. Ji naudinga ir EIB požiūriu ir taip mes galime išlaikyti 3A reitingą. Ačiū. Dėkoju, ponia Albers, buvo tikrai labai įdomus pristatymas. Taigi ačiū, kad jūsų pagalba vėl sugrįžome prie darbo atvarkė numatyto laiko. Kitas kalbėtojas yra ponas Olafas Osika. Jis yra rytų studijų centro direktorius iš Lenkijos ir jis papasakos, e, kaip komisija valdo, valdo ir kaip yra įgyvendinami tokie projektai e, šalyse partnerėse. Taigi prašau, panas Osika. Ačiū, e, ponė pirmininkė, Dėkoju, kad pakvietėte. Kaip sakėte, aš kritiškai vertinsiu situaciją. Pirmiausia, norėčiau priminti keletą veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti, atsižvelgti kalbant apie projektų valdymą. Tai nėra vien tik tai lėšos, kurias mes panaudojame, bet ir kaip jas panaudojame ir su kokiais veikėjais, su kokiamis valstybėmis dirbame. Jau ketveri metai veikia rytų partnerystė, taigi turime atsižvelgti, kad na, tai nėra ilgas laiko tarpas. Ir aišku, kokiu tai galutiniu išvadu dar padaryti negalime, bet galime šiek tiek jų įvertinti. Tai, kas buvo padaryta. Taip pat turime nepamiršti, kad kalbame apie šalis, kurios veikia, neveikia strateginėme vakume, juk yra Europos Sąjunga, yra asociacijos sutartys, taip pat yra Rusija su savo muitų sąjunga ir kitomis integravimo programomis. Taigi, kaimynystės politikos šalys, visuomenės yra stebimos kasdien. Ir matome, Rusija, kad Rusija neturi kokių tai aiškių kaiminystės priemonių, bando tiesiog e, prisikasti prie visuomenės, prie valdžios, prie verslo bendruomenės. Ir e, jiems sekasi gal net ir geriau nei ES, nors e, Rusija ir neturi konkrečių biudžeto įlūčių tam numatytų. Na ir trečias dalykas, kalbame apie šešias labai skirtingas šalis, jos skiriasi skiriasi jų lūkesčiai, poreikiai, tikslai. Ir tai irgi turime atsižvelgti, kai kalbame apie ES paramą ir finansavimą. Na ir dar vienas dalykas. Es esminis klausimas, koks yra rytų partnerystės pagrindinis esminis tikslas. Labai svarbu atsakyti į tą klausimą, kai kalbame apie tai, ko mes tikimės iš tų šalių, ar mes kalbame apie galimą narystę ES, ar pakalbame apie gilesnį politinį bendradarbiavimą, ar galiausiai kalbame apie ekonominę integraciją, nes e, nuo to smarkiai priklauso, ko mes galime iš jų gauti ir kaip mes e, panaudosime lėšas ir kokie bus prioritetai. Jeigu mes to nežinosime ir nežinos mūsų partneriai, koks tas pagrindinis partnerystės tikslas, tuomet, na, abejoju, ar bus įmanoma užtikrinti tą abipusiškumo principą, siekiant gilių ekonominių ir politinių reformų. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė. Čia visuomet kyla problemų ir aš labai džiaugiuosi, kad turime galimybę. Turėjome galimybę pamatyti pristatymą apie visus, visą finansavimo planą, bet tikrai nėra lengva suvokti, kiek realiai ES skiria rytų partnerystį. Pradžioje buvo 600 milijonų eurų rytų partnerystės e, priemonėje, dabar jūs kalbate apie 2,8 milijardo eurų ir, na, aš tikiuosi, kad yra tikslus skaičius, bet nėra visiškai aišku ir e, šalims partneriams nėra aišku, iš kur tie pinigai ateina. Yra bandoma finansuoti labai daug programų ir kai kalbame su savo partneriais, Jie žino, kad yra parama iš biudžeto skiriama, yra pagrindinės institucinių gebėjimų kūrimo programo, programos, pilietiniai visuomeniai skiriamas finansavimas, taigi yra techninės pagalbos skiriama e, tom šalims, tačiau jeigu kolegoms ukrainiečiams ar gruzinams pasakyčiau, kad 2,8 milijardo eurų yra skiriama rytų partnerystiai, jie, man atrodo, labai nusteptų, nes jie net ir nežino, kad tokia milžiniška suma yra numatyta e, šiai partnerystiai. Bet čia tiesiog arba nėra susika, sus, nesusikalbėjimo klausimas, ar, ar dėl to, kad tas finansavimo metodas yra gan kompleksiškas ir sudėtingas. Dabar keletas labai konkrečių pastabų, kritinių pastabų. E, dėl to, kaip partnerės vertina tą pagalbą ir paramą. Pirmiausia, jos mano, kad partnerystės ir kaimynystės priemonė duoda trumpalaikių e, tikslų, bet ne, neleidžia iš esmės pakeisti institucinių gebėjimų remiantis ES modeliu. Galbūt tai irgi atspindi tą situaciją, kad jie realiai nežino, kok, ar ta ES narystės perspektyva jiems atvira ar ne. Jiems trūksta pinigų, jie žino, kad jiems jie reikalingi kaip techninė pagalba, tačiau to finansavimo jie nesieja su tuo, kaip, kad tai galėtų pakeisti apskritai jų šalies funkcionavimą ir sąrangą. Po ketverių metų ši priemonė panašu, kad nedavė jokių apsu, aps, apčiopiamų socialinių, politinių pokyčių, pažvelgus į nuomonės apklausas, kur kalbama ne tik apie su politiniu elitu administraciją, o kalbama su paprastais žmonėmis, kurie net nežino, kad ES suvaidina atitinkamą vaidmenį jų gyvenime. Ukrainoje, Gruzijoje, Moldovoje ES nėra vertinama kaip kažkoks tai svarbus veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti, kuris ir įtakoja jų gyvenimą. Galbūt Čia vėlgi taip yra dėl to, kad gal tie socialiniai politiniai poveikiai yra tokie nedideli, dėl to, kad, kad mums trūksta pozityvių sąlygų, daugiau už daugiau principo. Nes kalbantis su žmonėmis iš, iš tų šalių val, administracijų, tai jie atvirai sako, kad jie nėra motivuoti įsitraukti į reformų įgyvendinimą, nes nepaisant jų pasiektos pažangos, vis tiek tos lėšos juos pasieks. Taigi, jie mano, kad vis tiek yra tos lėšos jiems paskirtos, asignuotos, galbūt tai nėra didelės lėšos, bet tai nėra paskatinanti priemonė, jie nevertina to, kad galbūt jeigu jie pasieks daugiau, tų lėšų atsiras daugiau. Taigi reikia tikrai įdėkti tą daugiau už daugiau principą, kad e, būtų galima numatyti papildomą finansavimą, jį panaudoti lankščiai ir kad tokiu būdu galėtumėme reaguoti į tuos pokyčius. Rytų partnerystės šalyse matome, kad gali vykti politinių pokyčių faktiškai per naktį, taigi reikalingos tam tikros priemonės, kuriomis galėtumėme uh, atlyginti tiems, kurie nori daugiau, kurie nori žengti toliau. Dabar panašu, kad trūksta tokios priemonės ir tie, kurie siekia pažangos, galbūt galėtų jos pasiekti daugiau, kiti tiesiog uh, nesima didelės iniciatyvos, nes įsivaizduoju, kad vis tiek tos lėšos jiems yra numatytos. Na ir dar viena problema susijusi, kuri jau buvo minėta ankstesnėse, ankstesnėse pristatymuose, su kuo mes turime bendrauti. Komisija, kiek suprantu, daugiausia bendradarbiauja su šalių partnerių vyriausybėmis ir valdžia. O aš manau, kad reikia orientuotis į paprastus žmonės, pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos. Ir yra ten daug institucijų, kur, kurie yra iš principo proeuropietiški, jie tikisi pinigų, žino, kaip, kaip juos panaudoti, bet su pilietinė visuomenė nebūtinai visiškai yra susiję. Taigi reikia tiesiog orientuotis į paprastus žmonės, į kaimo žmonės. Turime kažkaip labiau giliau integruotis į visuomenę, tokiu būdu būsime labiau ir matomi. ES finansavimas nėra matomas ir apčiopam, apčiopiamas paprastiems žmonėms. Valdžia tai žino apie tai, nes vyksta visokių seminarų, kuriuose dalyvauja ir panašiai. Tačiau žemesnių lygmenių, paprastų žmonių lygmenių ES neegzistuoja kaip veiksnys, kuris gali juos įtakoti ir padaryti, nuveikti daug ką gero paprastų žmonių labui. Taigi apimintinamas norėčiau pasakyti, kad po ketverių metų matome, kad politinės socialinės sąlygos visose partnerystės šalyse ne, ne tik, kad galbūt net pablogėjo, o jeigu nepablogėjo, tai niekas nepasikeitė. Ukraina būtų puikus pavyzdys. Politinė socialinė padėtis prastėja šioje šalyje, Gruzijoje. E, na, čia dedame klaustuką, Moldova vis dar kovoja, bet matome, kad žlugus vyriausybei, likus keliams mėnesiams iki Vilniaus viršūnių susitikimo, matome, kad ES rizikuoja, kad tas pagreitis bus prarastas, ypatingai kalbant apie ambicingiausias šalis, tokias kaip Gruzija, Moldova, kurios, na ir galbūt tikėkime ir Ukraina, bet mums, mums reikia galbūt mažiau priemonių, bet aiškesnių prioritetų politiniai tam tikrų valstybių elitai nesidomi ES integracija ar įstojimu ES. Pagrindinis prioritetas turėtų būti visuomenė, jauni žmonės. Turime pasiekti juos. Galiausiai reikia supaprastinti procedūras. programa, kuo programavimo procedūros bus sudėtingesnės, tuo mažiau jos bus pasiekiamos ir valdžiai, ir nevyriausybinėms organizacijoms, kitiems veikėjams tose šalise. Ir mums reikia paaiškinti jiems geriau, kiek realiai jie turi tų pinigų potencialiai niekas tose šalyse partnerėse nepatikės, kad tokie milijardai yra skiriami toms šalims. Mes kažkaip nesugebėme to paaiškinti joms. Ir kol mums na, nepavyksta to paaiškinti, visuomet ES valdžios, paprastų žmonių bus lyginama su Rusija. Taigi Rusija egzistuoja kaip svarbus veiksnys ir rusų kalba yra bendra daugelėtų šalių. Taigi kultūrinė bendravimo prasme Rusija yra labai aktualus veikėjas, o mes dėje ne, nors skiriame tokias milžiniškas sumas. Ačiū. Okay. Thank you very much. Ačiū už jūsų pranešimą. Jūs tiksliai ir glaustai kalbėjote, labai ačiū už tai. O dabar pereikime prie kito pranešėjo. Tai ponia Jolanta Tačinska, kuri yra Europos studijų fondo Europos instituto Lodzės universitete narė. Ačiū, dėkoju už kvietimą ir galimybę e, kreiptis į tokią garbę auditoriją. E, kalbant apie Europos e, kaiminystės ir partnerystės šalis ir teikiamą paramą, ši parama yra bendrai ES užsienio politikos dalis per kurią yra stiprinamos teisinės struktūros rytų partnerystės šalyse. Man labai malonu šiandien pasidalinti savo patirtimi ir mintimis su jumis, juo labiau, kad jums šie klausimai yra itin svarbus. Dešimtį metų dirbdama vienoje iš rytų partnerystės šalių, e, mano komanda ir aš susidūrė su labai kompleksiška įgaliojimų patirtimi. E, mes e, stipriname valstybės gebėjimus, stengiamės pritaikyti struktūras prie ES standartų numatydami tam tikrus prioritetus, taip pat dėkdami ES teisyną, stiprindami administracinius ir institucinius gebėjimus. E, šiandien didžiausias dėmesys yra skiriamas geriausio ES finansavimo teikimo būdo paieškoms. Mano supratimu, svarbiausias e, dalykas yra požiūris iš dviejų perspektyvų. E, turime atsižvelgti tiek į ES kontekstą, e, tiek į techninės pagalbos dėgėjų perspektyvą, keisdamiesi pažangiają patirtimi, gausime naudos, o aš pasidalinsiu su jumis savo ilgamete patirtimi. E, taip pat e, malonu bus pristatyti jums ir rekomendacijas skirtas tiek šalims donorėms, tiek paramos gavėjams. Mano pranešimo mm, pagrindinė tema e, būtų trys žodžiai. Tai yra SMS Europos parlamentui ir Europos komisijai ir Europos parlamentui. Tai yra um, tikrinimas, metodologija ir tvarumas. Angliškai scrutiny, methodology and sustainability, todėl SMS sutrumpinimas. Kalbant apie perinamąjį e, laikotarpį ir ES teisino perkelimą tam tikrų, į tam tikras sritis, Tas procesas e, ir pagalba tampa labai svarbia priemonė pagalbos gavėjams. Tokiu būdu e, paramos gavėjas gali sustiprinti savo institucinius gebėjimus ir tie gebėjimai išlieka ir ilgalaikėje perspektyvoje. Praktika rodo, kad norint veikti efektyviai, techninė pagalba turi būti teikiama e, konkrečiai tam tikriems e, tikslams, atsižvelgiant į vietos požiūrių. Tik tokiu būdu pradėtos iniciatyvos duos naudos paramos gavėjams. Aišku, techninė pagalba turi būti paremta ir susitarimo principu. Tai reiškia, e, kad e, ir teikiant paramą reikalingi e, abipusiai susitarimai, tai reiškia, kad ES teikia savo pagalbą, siekdama, kad būtų atliktos tam tikros reformos para, šalyse paramos gavėjose, tuo tarpu paramos gavėjos įsipareigoja įgyvendinti reformas vietoje. Kaip ten bebūtų siekiant e, aukštesnio efektyvumo, teikiant techninę pagalbą, šios pagalbos priemonės e, turėtų atitikti bent dvi sąlygas. Pirmiausia, e, bet kokie tikslai turi būti labai aiškiai apibriežti tiek šalių donorių, tiek paramos gavėjų. Antra, Reikia numatyti konkrečias valstybių institucijas, kurios prisimtų atsakomybę už techninės pagalbos teikimą. Ir tai turi būti aiškiai apibriešta taip pat ir fonduose. Kalbant apie specifinę nacionalinę patirtį, kaip šalis perkelia ES teisyną į savo nacionalinę teisę, Aišku, perkeliant akį būtina keistis pažangiają patirtimi, nes tik tokiu būdu e, ši Europos kaiminystės priemonės teikiama finansinė pagalba bus efektyvi. Iš savo patirties e, galiu pasakyti, kad dabar Aš susiduriu su valstybės tarnautojais įvairiose rytų partnerystės šalyse, kurie yra išsilavinę, moka kalbas, e, sugeba gauti tinkamos informacijos. Taigi dabar tiems žmonėms reikalinga konkretesnė e, pagalba. Manau, kad reikia siekti, kad ES standartai tiesiog įsišaknytų um, paramos gavėjose, kai tose šalyse turi būti priimti konkretus teisės aktai. Atėjo laikas pasvarstyti apie naujus techninės pagalbos aspektus per asociacijos susitarimus ir išplėstus laisvosios prekybos susitarimus. Pavyzdžiui, kalbant apie techninę mm, pagalbą, situacija yra vis stebinanti, nes ES delegacijos baiminasi, ir nuogastauja dėl to, kaip yra teikiama parama. Reikalingas tinkamas delegacijų pasirengimas dėryboms. Tiesa, kai kurios ES delegacijos pasisako prieš dalyvavimą pagalbos teikimo projektuose, o kai kurios siekia, kad e, parama per rytų partnerystės priemonę būtų teikiama rytų partnerystės šalims. Kalbant apie techninę pagalbą, vienas svarbiausių dalykų yra įtikinti rytų partnerystės šalis gavėjas e, įdėkti ES politikos standartus ne kaip užsienio politikos primestą valią, bet kaip savo vidaus politikos elementus. Būtina, kad paramos gavėjos tai suvoktų, reikalingas išsamus e, požiūris e, į ES integraciją. Pirmiausia, rytų partnerystės valstybės turi perimti ES politikos svarbiausius dalykus, laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir vadovautis tą pačią logiką. Teisinis artumas ar panašumas yra viena iš sąlygų, kuriams esant bus pasirašyti e, išplėsti laisvosios prekybos susitarimai. E, šiems e, susitarimams pasirašyti reikalinga ir griežta peržiūra, kuri būtų paremta veikiančiais mechanizmais tiek įstatymo leidėjų, tiek įgyvendinimo lygmenio. Turime dėkti naujas teisinio artumo paradigmas. Teisinis suderinimas turėtų būti vienu prioritetinių sričių, užtikrinant, kad bus sukurtas veikiantis modernus viešasis sektorius regioninio ir vietinių lygmenio. Todėl Valstybės tarnautojai susipažinę su ES politika turėtų dėti visas pastangas, kad techninė pagalba būtų tinkamai įgyvendinama. E, šioje perspektyvoje labai svarbu kelti techninės pagalbos dėgėjų kvalifikaciją. Dar Svarbiau yra kreiptis į ES fondus, kaupti žinias, informuoti rytų partnerystės parlamentų narius apie atsiveriančias galimybės. Taip pat teikti visą reikiamą informaciją ir kitiems e, žmonėms, tokiems kaip profesoriams, teisininkams, akademiniai visuomeniai ir taip toliau. Nuo 2012 metų aš koordinavau techninės pagalbos projektą, kuris buvo finansuojamas iš ES biudžeto. E, ir tai buvo projektas skirtas bendradarbiavimo su Ukrainos aukštaja rada skatinimui. E, ši priemonė buvo veiksminga. E, ši parama tapo net bendradarbiavimo su ES labai svarbiu komponentu. Teikiant techninę pagalbą, itin svarbu yra, ir tai minėjo ne vienas teikti tinkamą informaciją, teikti pagalbą informacijos centrams, užtikrinti, kad veiktų informacijos platformos, forumai, kad būtų e, viešinama informacija žmonėms. Aukštoji Ukrainos rada e, dalyvavo ir tokiuose projektuose kaip USAID, e, ir Ukrainos delegacija savo valdymo gebėjimus stiprino pagal USAID e, priemonę. Per techninę pagalbą e, yra e, keliama ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų kvalifikacija. Manau, kad pati svarbiausia liūto e, dalis e, šios pagalbos yra teikti paramą vietos ekspertams. Tik tokiu būdu bus sukuriama pridėtinė vertė ir bus galima įsisavinti svarbę patirtį iš ES, e, atsižvelgiant į ES mokytojų kvalifikacijos reikalavimus. Reikėtų sukurti e, sąrašą, kuriame kuris apimtų e, mokytojus ekspertus, į kuriuos e, galima kreiptis ir kurie turi patirties e, dėgiant techninę pagalbą paramos gavėjose. Teikiant techninę pagalbą svarbu remtis ir tarptautinėmis iniciatyvomis tokiomis kaip Euronest e, parlamentinė asamblėja, stiprinti tarp parlamentinius ES parlamentų ir rytų partnerystės par, e, parlamentų debatus bei bendradarbiauti su regioninė valdžia. Keletas pastabų apie techninę pagalbą ir tiesioginius techninės pagalbos e, dėgėjus. Būtent jų rankose yra visa atsakomybė, nuo kurios priklauso, ar pagalba bus sėkminga ar ne. Jie atsakingi už e, teisinių ir administracinių gebėjimų rytų partnerystės šalyse gerinimą. Būtina vadovautis bendru požiūriu, taip pat puikiai suvokti vietos realybę. Techninės pagalbos dėgėjas e, turi tapti tarpininku tarp ES ir paramos gavėjų. Tik tokiu būdu e, gaunančios paramą šalis pasitikėjęs teikiamą pagalbą. Šiandien šiame bendradarbiavime labai svarbu ieškoti ir abipusės naudos Čia galiu pasakyti, paminėti tokius projektus kaip Sigma, dvinių projektai, TAEX ir kitas programas, kurios yra svarbios techninių projektų rėmose. Teikiant techninę pagalbą, iš ties ji nėra apribojama tik poreikiais. Pirmiausia, šią pagalbą yra siekiama apčiuopiamų rezultatų. Todėl mano supratimu, kiekvienas e, per techninę pagalbą e, vykdomas veiksmas e, turi vykti trimis fazėmis. Pirmiausia, iš ankstinė fazė, tai yra konsultacijos, darbo grupių posėdžiai, bandant įsiaiškinti vietos kontekstą tada veiklos metu teikiama pagalba ir periodas po pagalbos teikimo. Kalbant apie šios, šių programų trūkumus, pirmiausia, turiu pasakyti, kad yra pastebėta, um, pastebėta tam tikri trūkumai institucinės atminties srityje. Kartais e, nesugebama prisiminti, kokia patirtis jau sukaupta įgyvendinant ankstesnius projektus. Taip pat kitas trūkumas - nepakankamai veiksmingas bendradarbiavimas tarp ES e, kaip paramos teikėjos ir e, projektų įgyvendinimo komandų. Čia reikėtų išsameu išnagrinėti ES parengtas gairias ir tam tikras gairias numatyti ir techninės pagalbos projektų įgyvendinimo komandoms. Ir pagaliau. Dar turiu tris minutės. Ir pagaliau nepakankamas dėmesys delegacijų ir techninės pagalbos teikėjų teikiamams rekomendacijoms ir pastaboms. Kartais ataskaitose yra pateikiama visa reikiama informacija, tačiau mūsų ataskaitos yra tiesiog neskaitomos vietoje. Ir pagaliau sisteminio nuoseklumo ir e, tinkamo tvarumo trūkumas e, yra vienas iš e, svarbių dalykų. Ir paskutinis dalykas yra atsitiktinis ES lėšų skyrimas, kuris turėtų būti sistemos dalis. Ir baigdama noriu pateikti keletą rekomendacijų savai mes suprantama, e, būtina užtikrinti sistemą, sisteminę e, pažangą ir laipsnišką e, pažangą, teikiant techninę pagalbą. Reikia, kad pagalbos teikimo kriterijai būtų aiškus, tačiau ne per aukšti. Pagaliau svarbus bendradarbiavimo derinimas ir stiprinimas remiantis e, bendravimo tarp delegacijų ir techninės pagalbos įgyvendinimo komandų. Būtina numatyti koordinuotą bendradarbiavimo struktūrą, per kurią e, susirinktų įvairūs šalių donorų atstovai, e, techninės pagalbos e, įgyvendinimo komandos nariai ir jie galėtų parengti savo rekomendacijas ateičiai. Mes kurį laiką turėjome panašią struktūrą, tačiau ji po kurio laiko dingo. Apie tai galėsime padiskutuoti taip pat. siekiant tinkamai pasinaudoti tarptautinių ekspertų paramą, labai svarbu numatyti konkrečius sąrašus tų ekspertų, kurie bendradarbiaudami su vietos ekspertais galėtų atlikti tinkamesnę ekspertizę, parengti veiksmingesnės rekomendacijas ir tinkamiau atlikti bendrą vertinimą šią patirtį aš pas, surinkau būdama e, Ukrainoje, nes Ukrainos kolegos kalbėjo apie tai, kad e, jiems pateiktų ataskaitų rekomendacijos buvo labai aptakios, nekonkrečios ir jie negalėjo jų sekti. Ir pagaliau dar viena rekomendacija, e, tai yra e, bendradarbiavimas su e, te, ben, bendrų technikų agentūra. Laukiu jūsų klausimų ir atleiskit, kad kalbėjau tiek ilgai. Uh, Ačiū už pranešimą. Dabar norėčiau iš karto pereiti prie mūsų paskutinių dviejų kalbėtojų. Dabar kalbės e, nevyriausybinės organizacijos atstovė, tai yra Ana Kristina Link, ji yra Konrado Adenauerio fondo darbuotoja Briuselėje. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much for inviting us as Konrad Adenauer Foundation to Ačiū, pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte Adenauerio fondo atstovus čia pasidalinti savo patirtimi. Keletą žodžių apie Konrado Adenauerio fondą. Noriu papasakoti, kokia tai yra organizacija. Tai yra Vokietijos politinis fondas, finansuojamas iš Vokietijos federacinio biudžeto. Mes e, įgyvendiname e, švietimo projektus, pasitelkdami 16 švietimo akademijų nuo dirbame nuo 68 metų, turime 80 vietos biurų, veikiame šimte šalių. Turime vietos biurų rytų partnerystės šalise, turime e, biurą Ukrainoje, Rumunijoje, kuri, kuris atsakingas ir už Moldovą, taip pat turime e, Baltarusijos biurą Lietuvoje ir taip pat e, Gruzijos biurą, kuris atsakingas už Armėniją ir Azerbaidžianą taip pat. Mūsų biudžetas skiriamas tarptautiniam bendradarbiavimui yra maždaug 60 milijonų eurų per metus. Ir mes e, dalyvaujame konkursuose dėl ES e, e, dotacijų ir šiandien būtent ir papasakosiu apie mūsų patirtį. Mm. Manęs paprašė pateikti praktinį pranešimą, taigi šiek tiek papasakosiu apie įvairių regione įgyvendinamų projektų turinį. Taip pat pakalbėsiu apie iššūkius ir apie geriausią praktiką, teikiant paraiškas ir gyvendinant projektus. Ir pamėginsiu trumpai palyginti ES finansavimą ir šiuo atveju Vokietijos teikiamą finansavimą. Taigi mes įgyvendiname projektus Rytų partnerystės regione. Pirmasis projektas yra skirtas techniniai pagalbai e, stiprinant techninius gebėjimus. E, apie šį projektą buvo užsiminta posėdžio pradžioje. Mes e, buvome vieni svarbiausių paramos skirtos pilietiniai visuomeniai gavėjų. Tai yra paslaugų E, sutartis, taigi mes veikiame kaip paslaugų teikėjai Europos komisijai ir taip yra visiškai pro, kitoks projektas, nei yra būdingas nevyriausybinio organizacijai. Turime mm, keletą partnerių, iš jų kai kurios yra vietos nevyriausybinės organizacijos projekto tikslas yra stiprinti pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimus, stiprinti šalių partnerių institucinę struktūrą. Ir mes gyvensime veiklą pagal penkis elementus. Tai yra gebėjimų žemėlapio sudarimas, gebėjimų kūrimas, ad hoc pagalba, konsultacijos su įvairiais suinteresuotaisiais asmenimis ir rytų partnerystės priemonės matomumo didinimas. Turime ir kitų projektų rytų partnerystės regione. Tai yra iš dotacijų finansuojami projektai. Vienas iš tų projektų vadinasi Demokratija prasideda nuo jūsų. Jis įgyvendinamas Pietų Kaukazo regione. 78,86 procento lėšų skiriama iš ES, likusios iš Konrado Adenauerio fondo. E, bendradarbiaujame su dviem europinėmis ir trim vietinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis. Projekto tikslas yra sukurti mechanizmą, e, kuriuo būtų skatinamas jaunų žmonių e, iš kaimo vietovių ir iš mažumų dalyvavimas politinėme gyvenime Armenijos, Azerbaidžiane ir Gruzijoje. Taigi mes rengiame vadovėlius, mokymo programas, taip pat sukūrėme interneto svetainę, kurioje mokytojai gali keistis informaciją, taip pat sukūrėme mokytojų asociacija, tai yra Pietų Kaukazo mokytojų asociacija politinio švietimo tikslu. E, rengėme mokymus, taip pat organizuojame mokomosius vizitus į Briuselį ir dabar Briuselėje kaip tik lankosi studentai iš e, Gruzijos ir Armenijos. Trečias projektas yra įgyveninamas Baltarusijoje, nelabai ką turiu apie jį pasakyti, nes dar jis, jis dar nebaigtas. E, ir jeigu per daug apie jį papasakosiu, tai e, gali kilti grėsmė mūsų partneriams, kurie yra atsakingi už e, gyvendinimą. Tas projektas yra finansuojamas pagal nevyriausybinių subjektų finansavimo programą. E, skirtas vietos valdžios institucijoms. Projekto veikla yra mokymai, dialogas, konsultacijos, prezentacijos, mokomosios išvykos, seminarai, spaudos klubai. Taigi, tokius projektus mes įgyvendiname. Dabar norėčiau šiek tiek išsameu pakalbėti apie mūsų patirtį įvairiais paraiškų teikimo ir gyvendinimo etapais. Pradėsiu nuo techninės pagalbos projekto, kaip jau sakiau, tai yra paslaugų projektas ir skiriasi nuo kitų dviejų. 2011 m. spalį buvo paskelbta prognozė, konkursas buvo paskelbtas 2012 m. vasario mėnesį Tarp reikalavimų buvo reikalavimas turėti bent vieną nevyriausybinį subjektą iš kiekvienos rytų partnerystės šalies, iš visų rytų partnerystės šalių. Taigi turėjome šešias savaitės, per kurias reikėjo parengti e, paraišką, turėjome pateikti projekto aprašymą ir finansinius duomenis. Buvome pakviesti į konkursą 2012 m. spalio mėnesį. Terminas pateikti pasiūlymą buvo lapkričio mėno. Turėjome pateikti įvairių administracinių dokumentų. Sutartis buvo pasirašyta 2012 m. gruodį, taigi visas tas procesas užtruko maždaug metus. Iššūkiai, su kuriais susidūrėme šiame projekte. Uh, buvo patiktas reikalavimas į konsorciumą įtraukti nevyriausybinės organizacijas. Tai yra sudėtinga, e, kadangi šis procesas yra naujas procesas nevyriausybinėms organizacijoms, e, e, nes nevyriausybinės organizacijos yra įpratusios gauti dotacijas. Kitas dalykas gana sunku susirasti partnerių kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Baltarusijoje. Mes e, gavome 11 kandidatūrų, taigi kreipėmės į vietos organizacijas, bet e, jos iš pradžių sunkiai suprato, koks procesas vyksta ir iš pradžių nebuvo aišku, kodėl tam tikras organizacijas reikia įtraukti į mūsų konsorciumą. E, ir taip pat nebuvo toms organizacijoms paaiškinta, ką jos turės daryti įgyvendinant projektą. Taip pat buvo e, nustatyti ir riboti techniniai, techninės atrankos kriterijai. Pavyzdžiui, biudžetas turėjo būti maždaug 100 tūkstančių eurų. Taip pat tos reikėjo turėti patirties gyveninant projektus iki 2009 metų, taigi kriterijai buvo labai riboti, labai griežti ir tikrai neatsirado daug organizacijų, kurios tenkino visus tuos reikalavimus. Konkurso metu taip pat kilo problemų teikiant pagrindžiančius dokumentus. Mes turėjome pateikti informacijos, kad nesame bankrutavę, kad mokame socialinio draudimo įmokas, įvairius mokesčius ir taip toliau. Taigi turėjome pateikti daug e, dokumentų, kurie šiaip nėra būdingi nevyriausybinėms organizacijoms, kadangi tai nėra pelno siekiančios organizacijos. Ir kai galiausiai pateikėme savo pasiūlymą, Gavome tam tikrų paaiškinimų iš ES, tai yra gavome tam tikrų klausimų dėl papildomos informacijos. Atsakyti reikėjo per 48 valandas, vėliau laikotarpis sutrumpėjo iki 24 valandų, teko atsakymus siūsti faksu, taigi viskas vyko labai greitai. Ir buvo sunku užtikrinti, kad per tas 24 valandas e, rasime žmonių nevyriausybinės organizacijoje, kurie greitai galės pasirašyti dokumentus. Taigi paraiškų procesas. Kaukazo projektas tai buvo tarptautinis konkursas. Konkursas buvo paskelbtas 2008 m. birželio mėnesį. E, terminas pateikti Konceptinius dokumentus buvo rugsėjais, reikėjo pateikti trumpą veiklos aprašą. Vėliau 2009 m. vasarį buvome pakviesti pateikti visą pasiūlymą. Jame išdėstėme savo veiklą, kalbėjome apie tvarumą, taip pat reikėjo pateikti ir biudžetą. Sutartis buvo pasirašyta 2009 m. spalį procesas užtruko maždaug metus. E, dalyvavo labai daug nevyriausybinio organizacijų, taigi vertinimo procesas užtruko. Baltarusijos projektas buvo paskelbtas konkrečioje šalyje, jis buvo paskelbtas 2011 m. Liepą. E, pasiūlymą reikėjo pateikti 2011 m. rugsėjį. Išsamus pasiūlymas buvo pateiktas 2011 2011 metų lapkritį, e, atranka pasibaigė 2012 kovą, tačiau labai ilgai užtruko sutarties pasirašymas, galiausiai buvo pasirašyta sutartis su ES delegacija Kijeve, taigi šis procesas taip pat užtruko gana ilgai, bet žinoma, mes čia kalbame apie labai specifinę šalį Baltarusiją paraiškų teikimo proceso iššūkiai. Apskritai visi mūsų projektai turi būti registruojami PADOR sistemoje, tai yra privaloma, kiekviena organizacija turi pateikti savo įstatus, finansinės ataskaitas. Vietos organizacijoms šis darbas pareikalauja labai daug laiko, jos ne visada būna pasiruošusios tokius dokumentus ir apskritai nelabai žino, uh, E, ko, ko iš jų tikimasi. Taip pat turėjome pateikti, turiu pasakyti, kad sistema turi trūkumų, ne, nėra pakankamai laukelių, į kuriuos e, galėtume sukelti reikiamus dokumentus. Taip pat e, paraiškų teikimo procesas nėra su, su standartizuotas, mums kartais tekdavo laukti atsakymo apie porą mėnesių, kartais tas e, atsakymas būdavo tiesiog ištrauka iš pador sistemos. Mes savo įstatus e, įkėlėme anglų, vokiečių, ispanų ir dar keliomis kalbomis. E, taigi naudojame keletą kalbų, taip pat kalbant apie tinklo įstatus, vėlgi sistemoje nėra atitinkamo laukelio, į kurį būtų galima kelti tos dokumentus, taigi darbas yra gana sudėtingas. Taip pat turiu pasakyti, kad nėra suvienodintas paraiškų teikimo procesas įvairiems komisijos direktoratams pavyzdžiui, DEFCO mm, generalinėme direktorate viskas yra standartizuota, bet e, kitur švietimo ir kultūros direktorate naudojami kitokie šablonai arba kitokios e, registracijos sistemos. Taip pat reikalaujama skirtingų administracinių dokumentų, nes ne visada naudojama registracijos sistema, reikia spausdinti visus tos dokumentus ir pateikti juos kartu su prašymu. Taigi mūsų nuomonė geriausios praktikos pavyzdžiai paraškų teikimo procese būtų štai kokie. Mes manome, kad reikėtų sukurti internetinę domenų bazę, kur būtų galima išsaugoti e, pagrindžiančius dokumentus. Jei pažvelgtume į techninės pagalbos projektus, e, pilietinės visuomenės, gyvenant pilietinės visuomenės e, projektus, tai prireikė labai daug dokumentų, kai kuriais atvejais tie dokumentai buvo 600 puslapių, juos reikėdavo kopijuoti, spausinti ir panašiai, ir būtų daug lengviau tokius dokumentus įkelti į domenų bazę. Dabar, norint gauti dotacijas ir dalyvauti konkursuose, vyksta dviejų etapų paraiškų teikimo procesas. Pirmiausia, reik, pateikiamas kvietimas e, reikšti susidomėjimą, vėliau jau kvietimas teikti pasiūlymus Ir paskutinis dalykas tai yra mūsų techninės pagalbos projekto ypatybė. Kadangi reikėjo įtraukti vietos nevyriausybinės organizacijas, būtų buvę labai gerai iš anksto žinoti, koks bus tų vietos NVO vaidmuo, kadangi NVO paprastai nedalyvauja paslaugų konkursuose ir buvo gana sunku paaiškinti joms, ką jos turės daryti vėliau vykstant procesui. Toliau įgyvendinimas. Kaip jau sakiau, dėl techninės pagalbos projekto sutartis buvo pasirašyti tik tai gruodžio mėnesį. Mes tik šią savaitę pateiksime pradžios ataskaitą, o pirmama veikla numatyta balandžio pradžioje. Kalbant apie įvadinį projekto etapą, čia norėčiau pateikti keletą pastabų. Buvo numatytas standartinis pradžios etapas, kuris truko dvi, du mėnesius Tačiau, kai įgyvendinama labai didelės apimties sutartis kaip ši, tai du mėnesiai yra labai trumpas laikotarpis. Taigi, nors mes ir prašėme ilgesnio laikotarpio, tai nebuvo atsižvelgta. Toliau atlikis už darbą partneriams. Čia turėjome dviejų tipų partnerius. Viena vertus turėjome klasikinius partnerius konsorciume, bet kita vertus tie partneriai turėjo veikti kaip pagalbos biurai savo šalyse ir už tai jiems nebuvo nieko mokama. Europos komisijos tvirtinimo procesas taip pat kartais labai ilgai užtrunka, daug kas priklauso nuo to, kiek, už, kiek, už kiek projektų yra atsakingi atitinkami darbuotojai. Taip pat e, būna gana sunku gauti leidimą pasinaudoti, e, panaudoti e, papildomas lėšas atsitiktinėms išlaidoms. Mūsų atveju techninėme projekte dalyvauja pilietinė visuomenė ir gana sunku registruoti jos atstovus ministerijoje, kyla problemų dėl bankų ir dėl vizų. Dotacijų projektai Jie yra įgyvendinami. Kaukazo projektas baigsis 13 metų balandžio mėnesį. Visi darbai jau yra įgyvendinti, kaip ir buvo numatyti. Tiesa, e, grafiką teko tiesiog šiek tiek e, koreguoti Kaukaze dėl Azerbaidžiano ir Armenijos konflikto, Baltarusijoje apskritai yra sunku dirbti. E, Azerbaidžiane nepavyko pasiekti tokių rezultatų kaip kitur, nes tam tikrus darbus blokavo švietimo ministerija. Uh, bet turiu pasakyti, kad tose šalise mes palaikome puikius ir konstruktyvius e, ryšius su ES delegacijomis. Jo, iš jūsų laukiame tikrai daug paramos. Iššūkiai. Visų pirma, dėl turinio. Kauk Kaukazo projekte problemų sukėlė Azerbaidžiano ir Armenijos konfliktas dėl e, Kalnų Karabacho, taip pat e, problemų kėlė padėtis, politinė padėtis Azerbaidžiane, buvo tam tikrų būkštavimų dėl arabų pavasario poveikio. O kalbant apie Baltarusijos projektą, apskritai Baltarusija yra sudėtinga šalis, sunku yra įgyveninti ES reikalavimus dėl toje šalyje vyruojančio aplinkybių, sunku numatyti išlaidas. Toje šalyje daugiausia yra atsiskaitoma grinaisiais pinigais, neįmanoma daryti pavedimų, reikia užsienio, sąskaitos užsienio bankė, šiuo atveju mes dirbame Lietuvoje. Taip pat sunku persiųsti dokumentus, nes taikoma daug saugumo priemonių ir taip pat nėra bendro vaizdo. Neturime bendro vaizdo apie projekto finansinę situaciją. Nėra vieno asmens, kuris žinotų viską apie projekto finansus. Bet, kaip jau sakiau, mes gyvendindami abu projektus palaikome puikus ryšius su ES delegacijomis. Taigi, kokia turėtų būti geriausia praktika? Kai projektą administruoja vietos ES delegacijos, e, projektas yra įgyvendinamas geriau nei valdomas iš centro. Žinoma, daug kas priklauso nuo atskirų asmenų, asmeninio indėlio. Kalbant apie dotacijas, labai gerai, kad yra numatomas lankstumas tarp įvairių biudžeto kategorijų dotacijos biudžete. Nereikia iš anksto numatyti išlaidų, konkrečių įlučių išlaidų, o kai dalyvavome konkursuose, tai reikia visą tai numatyti. Ir dar turiu paminėti, kad Šiaurės šalių ministrų taryba mm, teikia pagalbą mm, projekto vykdytojams Baltarusijoje, tai yra organizacija veikianti Vilniuje. Dabar keletą žodžių apie ES ir kitų donorų finansavimą. ES finansavimas dažnai yra kritikuojamas, mes suprantame daugelį reikalavimų, tačiau jie dažnai apsunkina NVO gyvenimą. Taigi nuolat yra griežtinami reikalavimai ir vis dažniau kyla pavojus, kad pasiūlymai, projektai bus atmesti vien dėl administracinių priežasčių. Taip pat yra reikalaujama vis daugiau detalių ir informacijos paraiškų teikimo procese, yra teikiama daugybė klausimų į kuriuos reikia atsakyti. Biudžeto šablono formatas nebūtinai atitinka ES poreikius. Mes paprastai e, sudarome veikla grindžiamus e, e, biudžetus, o ES reikalauja išlaidomis pagristų biudžetų. Taigi sunku yra vėliau išlaidas vėl susijęti su veikla. Yra padidėjusi konkurencija, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad skiriama daugiau lėšų. Taip pat yra gana didelės administracijos. Atsiprašau, tos administracinės, numatomos administracinės išlaidos, tų išlaidų biudžetas yra nedidelis, jis nėra pakoreguotas pagal infliaciją arba valiutų keitimo kurso pasikeitimus. Šiuo metu mes kaip tik baigėme biudžetą Mozambike, tai yra nedidelis biudžetas, 200 tūkstančių eurų. Turiu pasakyti, kad dėl valiutų keitimo, kurso pasikeitimų mes patyrėme beveik 9 tūkstančių eurų nuostolį. Taip pat yra keliami labai griežti apskaitos reikalavimai, kuriuos įgyvendinti sunku vietos organizacijoms. Be to nėra įgyvendinama ilgalaikių projektų, jie trunka 3-5 metus ir taip pat gauname mažai institucinės paramos. Ir jeigu bandyčiau palyginti šį finansavimą su Vokietijos teikiamu finansavimu, galiu pasakyti, kad ir Vokietijoje konkursų procesas yra gana sudėtingas, yra daug konkurencijos, tačiau e, reikalaujama mažiau duomenų, duomenų formos yra trumpesnės, lengviau sudaryti biudžetą, taip pat e, galima reikalavimai pritaikomi prie projektų ir taip pat yra nurodoma, ko tikimas iš projektų. Administracinės išlaidos yra 14 procentų, mes galime e, vadovautis realia rinkos valiutų keitimo, realių rinkos valiutų keitimo fondų ir galimi ir kiti finansavimo šaltiniai. Ačiū. Thank you, uh, Anna. Uh... Ačiū, Ana. Dėkoju, kad spėjote laiku viską susakyti. Taigi nesiliekame likti nuo darbo tvarkės ir galutinis, paskutinis mūsų kalbėtojas Richard Bales iš Šalies veiksmų tarnybos atstovas. Taigi, Richardai, prašau, jums dabar žodis ir prašau palikti laiko dar diskusijoms, kad būtų galima užduoti klausimus prelegentams. Ričardai, žodis tau. Pone pirmininkė, pone pranešėjai, ačiū labai už galimybę kreiptis į biudžeto komitetą šyrit. Suprantame, kad komitetas nori susidaryti bendrą įspūdį apie rytų partnerystės finansavimą, taigi aš mielai prisidėsiu savo pastabomis Markus Konaro šiandien daug apie tai jau kalbėjo, bet aš jį papildysiu. Norėčiau pirmiausiai įspėti, kaip puikiai žino šis komitetas, ne visi elementai jau yra sudėti, nes trūksta daugiametės finansinės programos, nėra dar dėl jos susitarta. Taip pat vis dar vyksta dėrybos su parlamentu ir taryba dėl išorės finansavimo priemonės, tokios kaip kaiminystės priemonė ateičiai. Taigi šį rytį jums leidus aš pirmoje savo pasakymo dalyje norėčiau pristatyti politinį diskusijų kontekstą, papasakoti apie pasiekimus ir ko tikimės iš Vilniaus viršūnių susitikimo, kuris įvyks dar šių metų antroje pusėje. Na ir bendrais bruožais taip pat norėčiau dar pakalbėti apie ateitį ir kokie mūsų yra planai ateičiai ir kaip jie siejami su konkrečiais finansais. Taigi dabar norėčiau atsigręžti ir šiek tiek papasakoti, ko pasiekėme per tuos ketverius rytų partnerystės veikimo metus. 2009 metais Prahos viršūnių sutikime buvo sutarta dėl šios partnerystės. Kaip prisimėte, rytų partnerystės pagrindinė mintis e, buvo pakelti į naują lygmenį santykius tarp ES ir šalių partnerių per dvišalius santykius, per politinės, politinės asociacijos, inte, ekonominio integravimo procesus ir sukurti politinio ekonominio dialogo daugia pakopį pagrindą. Pradėjome dėrybą su penkiomis iš šešių partnerystės partnerių, kuriant naujus sutartinius santykius su tomis šalimis, pasirašant asociacijos sutartis. Su keturiomis iš tų šalių dėrybose buvo kalbama ir apie gilias ir išsames priekybinės sritis. Tokie susitarimai bus e, patys išsameusi, detaliausi susitarimai, dėl kurių bet kada yra dėrėjusis ES su, su bet kokiais pasaulyje esančiais partneriais. Asociacijos sutartis su Ukraina buvo parafuota 12 metų kovo mėnesį. Dėrybos dėl asociacijos sutarties su Moldova, Gruzija ir Armenija jau eina į pabaigą. Dėrybos dėl asociacijos sutarties su Azerbaidžanu irgi vyksta. Antrasis politinio asociavimo ir ekonominės integracijos elementas yra skatinti didesnį judumą ir kontaktus tarp žmonių rytų partnerystėje. Čia numatyta įvairių priemonių šioje srityje. Vizų palengvinimo ir admisijos sutartys yra pasirašytos su Moldova, Ukraina, Gruzija. Vizų režimo palengvinimo sutartys su Armenija yra pasirašytos. Na ir dėrybos taip pat vyksta su Azerbaidžanu pasiūlymas dėrėtis pana, dėl panašių susitarimų, dėl vizų palengvinimo ir admisijos mm, buvo pasiūlytas Baltarusijai. Nuo 11 metų birželio mėnesio tas pasiūlymas galioja. Tačiau apgailestaujame, kad į pasiūlymą nebuvo atsižvelgta Minske. Be kita ko, mobilumo partnerystės, įtraukiant ir valstybės narės, irgi galioja su Gruzija, Armenija ir Moldova Na ir galiausiai vizų panaikinimo veiksmų planai jau veikia su Moldova, Gruzija ir Armenija. Taigi mes bandome pasirengti galiausiai vizų liberalizavimo tikslui santykiuose su rytų partnerystėmis. Kaip sakė Markusas, ši dvišalė darbo tvarkė buvo papildyta svarbia finansinė parama Ir norėčiau paminėti vieną dalyką, kuris nebuvo dar paminėtas ir tai susijęs su ankstesnės kalbėtojos mintimi. Iš, nu, išsamios gebėjimų kūrimo programos, institucinių gebėjimų kūrimo programos skirtos tam, kad e, tų šalių administracijoms padėtumėme dėryb, pasiruošti dėryboms dėl tų sutarčių. Na ir Atsižvelgiant į šias konkrečias programas, turiu pasakyti, kad vyko gan intensyvus dialogas tarp mūsų delegacijų, mūsų ir šalių partnerių delegacijų. Taigi kyla man klausimas dėl to, kiek mūsų delegacijos yra pasirengusios vesti rimtus dialogus su šalimis partnerėmis. Man bent jau sudarys spūdis, kad kol kas nėra. Uh, pasirengusios. Dėl e, daugia šalių santykių turime visą reikiamą sąrangą, vyksta vyriausybių valstybių vadovų viršūnių susitikimai kas e, dviejus metus, ministrų susitikimai kas met. Aukštų pareigūnų susitikimų platformos yra parengtos, parengtos, parengtos darbų programos įvairiose srityse Tai leidžia nuolatinį, vesti nuolatinį dialogą su partneriais ir tarp partnerių, keičiantis geriausią praktiką, įskaitant, kaip jūs sakėte, ir tas su tomis ES valstybėmis narėmis, kurios neseniai turi nesenos e, perinamo laikotarpio patirties, derinant savo įstatymus prie ES standartų ir neseniai sukūrėme neformalius rytų partnerystės dialogus, taigi vyksta neofici neoficialūs, neoficialios diskusijos um, su šešiais ministrais. Taip pat aptarėme ir konkrečius sektorius, pavyzdžiui, transporto sektorius buvo aptartas vasario mėnesį. Tokia daugia šalė veikla yra susijusi su pagrindinėmis iniciatyvomis, kurias Markus šyrit pristatė, tik daugiau joms dėmesio neskirsiu. Uh, Vienas pagrindinių rytų partnerystės bruožų yra bandymas pasiekti ne tik e, vyriausybės. Transformaciniams procesams reikalingos ne tik vyriausybės, e, valdžios šalyse partnerėse, bet ir reikalinga visa visuomenė, jos įsitraukimas. Taigi džiaugiamės, kad pilietinės visuomenės organizacijos ir ES ir šalyse partnerėse yra sukūrusios pilietinės visuomenės forumus ir nacionalinių lygmenių kuriamos irgi tokios plat, pilietinės visuomenės platformos. Ir mes manome, kad yra puikia priemonė stebėti, kaip partneriai įgyvendina naujų sutarčių įsipareigojimus. Taip pat esame suinteresuoti vesti struktūrinį dialogą su pilietinė visuomenė, kalbant apie rytų partnerystės darbo tvarkę. Jūs, parlamentarai, irgi, aš įsivaizduoju, suvaidinate labai svarbu vaidmenį rytų partnerystės iniciatyvoje. Džiaugiamės, kad Euronesto parlamentinė asamblėja jau yra sukurta, kita jo sesija įvyks šių metų gegužės mėnesį. Taipogi regioninių vietos lygmenių regionės vietos valdžios institucijų konferencija irgi yra e, jau veikianti institucija. Šie metai bus labai svarbus rytų partnerystiai, nes praėjo ketveri metai nuo Prahos viršūnių susitikimo. Mes ES pradėjome renktis Vilniaus viršūnių susitikimui, kuris įvyks lakryčio mėnesį užsienio reikalų ministrų taryboje buvo kalbama apie tai vasario mėnesį pateiktos išvados tai yra puikia galimybė įveikti dar svarbų partnerystės kūrimo etapą. Ir tai turėtų būti rezultatų viršūnių susitikimas. Aišku, daug kas priklausys nuo partnerių, kiek jos bus pasirengusios ir toliau įgyvendinti tas reformas, dėl kurių buvo susitarta. Mes tikimės, kad iki Vilniaus viršūnių susitikimo mes jau būsime įveikę svarbius etapus Ukraina savo ruoštų žino, ką ji turi padaryti, kad ES galėtų pasirašyti asociacijos sutartį iki Vilniaus viršūnių sutikimo. Apie tai buvo kalbama gruodžio mėnesio užsienio reikalų ministrų tarybos išvadose. Tikimės, kad asociacijos sutartys su e, Moldova, Gruzija ir Armenija irgi bus užbaigtos e, pasirašyti iki Vilniaus. Mobilumo, judumo srityje turime pažymėti, kad pasiekti nemažai pažangos vizų liberalizavimo srityje. Esame taip pat įsitikinę, kad matyt pavyks pasiekti neblogos pažangos derantis dėl taip vadinamų asociacijos darbo tvarkių. Tai leis gyveninti veiksmų planus ir padės įgyvendinant naujus susitarimus. Taip pat tikimės, kad transportos ir tie bus pasiekta pažangos iki Vilnius viršūnių susitikimo. Tikimės sukurti rytų partnerystės transporto tinklą, įtraukiant e, ir sujungiant partnerę su transeuropinių transporto tinklų mazgais. E, verslo forumas, kuris įvyko viršūnių, Varšuvos viršūnių susitikimo rėmuose. E, liet lietuviai ketina viršūnių sutikimo metu surenkti kitą verslo forumą, įtraukiant įvairius verslininkus iš ES ir šalių partnerių. Atsižvelgiant į rytų partnerystės darbo tvarkę, aš manau, kad tai yra ypač svarbu, juolab, kad tikimasi, jog asociacijos sutartys bus galiausiai pasirašytos. Tikimės, kad Vilniaus viršūnių susitikimas leis parengti puikią darbo atvarkę ateičiai. Politinės, asocia... Politinės asociacijos ir ekonominio integravimosi procesas tikimės bus ne... negryžtamas. Ir aišku, matyti išiškės skirtumų santykiuose su partneriais. Mes norime siekti kiek įmanoma daugiau ir remti tas šalis, kurios turi didelių lūkesčių ir ambicijų. Kita vertus, rytų partnerystė turi būti sistema ir orientuota į tuos, kuriu, kuriu, kurie pažangos siekia galbūt lėčiau ir galbūt neturi lūkesčių priartėti prie ES ar ją įstoti kalbant apie tolesnius santykius um, su šiomis šalimis, reiks imtis veiksmų trijose svarbiose srityse. Pirmiausia, veiksmingi teismai, veiksminga vieša administracija ir kova su korupcija. Tai yra trys dalykai, kuriuos, kuriems skaisime daugiausia dėmesio ateityje. Taigi, ką tai reiškia kalbant apie finansus ateityje, ką ta darbo tvarkė, kiek ta, tai darbo tvarkė gyventi reiks finansų. Norėčiau pasakyti, kad išorės veiksmų tarnyba labai artimai bendradarbiauja su komisijos tarnybomis visose programavimo srityse. Dirbame strateginių lygmenių, asignuojant lėšas valstybėms, E, daugiametėms strateginiams dokumentams ir orientaciniams programoms. Džiaugiuosi, kad šis bendradarbiavimo su komisija procesas, kalbant apie kaimynystės priemonę, yra labai produktyvus. Dabar keliais žodžiais apie politinį kaiminystės priemonės kontekstą. Mūsų darbo pagrindas, kaip šiai buvo pasakyta, yra Europos kaiminystės politikos komunikatas, kuris buvo paskelbtas 11 metais, kuriame yra pateikiama pakoreguota kaim, Europos kaiminystės politika. Čia yra dvi svarbia, svarbios tokios savokos tame komunikate, kurios, manau, suvaidins uh, reikšmingą vaidmenį finansuojant atitinkamas veiklas ateityje. Pirmiausia, noras daugiau paramos skirti partnerėms, kurios e, yra pasirengusios gilinti demokratinius. Antroji savoka yra ta, apie kurią šįryt jau buvo kalbėta, tai yra reaguoti ir skatinti šalis, šalis partnerės daugiau už daugiau principas. Tai reiškia, kad mes norime supaprastinti savo politiką skirtą partneriams. Ir mes rytų partneriams taikysime naujos kartos asociacijos e, dokumentus. Tai bus dokumentai, bus, kurie bus skirti asociacijos sutartims įgyvendinti. Ir tai bus e, atitinkamos programos, e, kurios pakeis e, daugiametės orientacinės programas. Ir dabar tai atsispindi kaiminystės priemonės projekte, kuris kaip sėkis yra rengiamas. kokie bus konkretūs prioritetai kiekvienos šalies atžvilgiu. Čia gal reiktų paminėti tris svarbes sritis, kurios labiausiai atsispindės dirbant su partnerėmis. Pirmiausia, mes norime remti ir toliau politinio asociavimo ir ekonominės integracijos procesus, taip pat norime paskatinti kontaktus tarp žmonių ir orientuotis į plačią visuomenę, taip pat norime remti svarbiausius ekonominės plėtros sektorius. Smaukus vidinis verslas yra vienas iš jų, taip pat žemės ūkis, kaimo plėtra. Ir taip pat e, tie svarbus sektoriai, kur ryšiai tarp ES ir šalių partnerių bus ypatingai svarbus. Tai čia būtų, aišku, ir transporto tinklai. vyksta dėrybos dėl naujų priemonių ir gal detaliai aš jų šiandien pristatyti negaliu, negaliu pristatyti ateities planų, tačiau keletą dalykų norėčiau akcentuoti. Pirmiausia, nemanau, kad mes ketiname keisti programų struktūrą, lyginant su dabartinė struktūra. Vis tiek išliks dvi šalės programos su šalimis partnerėmis, yra įvairių ir daugia šalių programų ir taip pat yra numatomas tarp valstybinis bendradarbiavimas. Svarbiausias pokytis lygnant su ankstesnė priemonė bus įvyks, pokyčiai vyks dvi šalių pagrindų. Jau šį ryt minėjau tai, kad daugiau dėmesio, daugiau geriau orientuoti reikia mūsų paramą. Ta ketiname padaryti per bendrą paramos sistemą. Tai bus tokie programiniai dokumentai kiekvienai šaliai partneriai. Jau pradėjome pirminius kontaktus per dele, delegatūras su šalimis partnerėmis ir bandome išskirti tuos sektorius, kur galėtumėme skirti paramą ateityje. Būtent e, vėlgi dvišalių pagrindų tas požiūris grindžiamas paskatomis bus labiausiai matomas. ką tai reiškia, kalbant apie kaiminystės priemonę. Tos diskusijos vis dar vyksta, bet norėčiau pasakyti, kad kiekviename proceso etape mes norėsime įvesti tą paskatų sistemą. Bus pirminiai asignavimai valstybėms, po to norėsime pas, būti tikri, kad tie asignavimai uh, atspindėtų šalies norą reformuotis ir kiek pažangos pasiekta tose reformose ir kokie, kiek ambicingi yra santykiai su ES. Na, o per tą programinį laikotarpį mes norėtumėme numatyti ir galimybę lankščiau skirstyti finansus šalies rėmuose, pakoreguoti galbūt tuos asignavimus, atsižvelgiant į pasiektą pažangą. Ir kaip sakė Markusas, Mes jau esame parengę pagal dabartinę priemonę tam tikras paskatų programas, taip vadinamasis EPIC programas, kur ir toliau yra numatomos paskatos toms šalims, kurios pasiekia daugiausia pažangos reformose. Visa tai bus stebima per metinės pažangos ataskaitas, kurios rengiamos bus kiekvienai valstybei, kuri turi ar veiksmų planą arba asociacijos darbo tvarkę. Tai bus pagrindiniai dokumentai, bandant išsiaiškinti, kaip yra vertinama valstybės pažanga. Ir aišku, tai turės įtakos ir primant sprendimus dėl konkrečių asignavimų. Toks bus e, dvišalis lygmuo, dabar daugia šalis daugia šalių pagrindų čia esame numatę panašių dalykų kaip ir jau dabar veikiančios sistemos regioninės programos gyvendamos pagal kaiminystės priemonę, įtraukiant tas priemonės, kurios e, įtrauktos į dabartinę programą. Markusas minėjo kaiminystės investavimo priemonę, ir taip pat TAEXA bei SIGMA programas. Taip pat bus specifinės regioninės programos rytų kaiminystiai, kur bus bandoma padaryti tuos dalykus, kurių neįmanoma padaryti per dvišalius bendradarbiavimo dokumentus ir programas. Čia vienas svarbiausių aspektų, mano manimo, bus remti daugia šalis rytų partnerystės procesus. Mes e, norėsime taip pat pažiūrėti, kaip būtų galima įgyvendinti pagrindinės iniciatyvas. Mes bandysime naujos kartos iniciatyvas numatyti, atižvelgiant į naujas iniciatyvas ir taip pat vertinant uh, tolesnės galimybės, tai tikėtina bus tas rytis, kur galėsime artimiau galbūt bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir e, išklausyti ir jų siūlymų bei minčių. Tarp valstybinio bendradarbiavimo programos taipogi tęsis ir toliau, remiant rytų kaiminystę sinergijos su kitomis priemonėmis. Jų reikšmė buvo minėta šyrit. Na, kaiminystės priemonė bus labai svarb, svarbus elementas e, remiant rytų partnerystę. Mes išorės veiksmų tarnyboje kartu su kolegomis iš komisijos norime, kad kuriant program, programas būtų atsižvelgiama į kitas priemonės, kurios yra numatytos ateičiai tiek išorinės, tiek vidinės. Išorės veiksmų programuose, pirmiausia, tai yra Europos demokratijos ir žmogaus teisų iniciatyva, taip pat stabilumo priemonė ir dar branduolinės saugos priemonė. Tos priemonės bus ir toliau aktualios rytų partnerystiai. Šalia kitų teminių programų susijusi su vystomojo bendradarbiavimo priemonė. Tačiau tai ne vien tik tai išorės veiksmų priemonės bus čia aktualios, yra nemažai ir vidaus politikos priemonių, kurios bus labai reikšmingos, kalbant apie rytų partnerystės ateitį. Čia turiu omenyje ypatingai tas vidaus politikos programas, kurios yra susijusios su išorės veiksmais, pavyzdžiui, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, kūrybinga Europa ir horizontas 2020. dabar ES bendrai priemonės, aišku, demokratijos fondas bus labai svarbus remiant ES tikslus rytų partnerystės šalise. Pirmininkė. Aišku, pokyčiams reikia nemažai laiko. Kaip buvo pasakyta, rytų partnerystė yra gan nauja programa. Tikimės, kad iki Vilniaus viršūnių sutikimo bus jau pasirašytos sutartys su šalimis partnerėmis ir tai bus puikus pagrindas tolesniems pokyčiams. Rytų partnerystės parama ateityje bus e, orientuota į tolesnę pokyčių ir transform, transformacijų tikslą. Na ir tie, kurie dirba rytų partnerystės rytyje. Mes norėtumėme, kad kuo greičiau būtų susitarta dėl daugiametės finansinės programos, kad galėtumėme toliau dirbti. Tikimės taip pat, kad bus susitarta ir dėl išorės finansinių priemonių, kad galėtumėme toliau rengti programas, kai tik tai prasidės naujasis finansavimo periodo, periodas nuo 14 metų. Ačiū. Ačiū už puikų pranešimą. Ričardai, jūs nesate vienintelis, kuris norėtų, kad dėrybos dėl finansinės perspektyvos baigtųsi kaip galima greičiau. Mes vėluojame keletą minučių. Du parlamento nariai labai nori paklausti. Sarijus Volski pirmiausia. Ačiū, ponia pirmininkė. Išklausęs pranešimus susidariau tokį įspūdį, kad mes daug nuveikėme pasitelkę nedidelės e, sąnaudas. Aš pats dirbau um, darbo grupėse, um, bendradarbiaujančiose su rytų partnerystės šalimis ir um, man buvo malonu klausyti, kokią patirtimi dalinasi e, komisijos atstovai ir šalių atstovai. E, didžiausias įrodymas yra tas, kad demokratėjimo procesai yra gyvi Ukrainoje, Moldovoje ir kitur. Puiku, kad turime tokias geras priemonės, tačiau tiesa mums nepavyksta pasiekti politinių tikslų. Iš pranešimų išryškėja, kad reikalinga pagalba modernizėjimo procedūrams, demokratijos dėgymo procedūrams ir reikia kovoti su neveiksmingu lėšų panaudojimu šiose srityse. Aš esu užsienio reikalų komiteto narys ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad e, Europos parlamentas kritiškai vertina tai, kad per Europ... rytų partnerystės priemonę nėra pasiekiami tokie tikslai, kaip džiaugiasi generalinio DEFCO direktorato e, atstovas. Mes manome, kad tikslų pasiekti yra sunku, todėl kad užsienio fondai yra maži, jų lėšos išsidalyja per keletą programų, kurių tikslai nėra iki galo aiškus. Arba sąjunga e, neturi priemonių tokioms didelėms užduotims kaip vystomojo bendradarbiavimo stiprinimas arba uh, rytų partneristės šalių teisės aktų suderinimą su ES teisynu. Čia pasigendu investicijų. Taip pat gaila, kad Europos komisija nepasimoko iš praeities klaidų ir iš dešimtmetės patirties per tos dešimtį metų turėjome daug ko išmokti. Aš patiriu dežavų, nes vis girdžiu tuos pačius nusiskundimus, tas pačias rekomendacijas. Ir mes grįžtame į dešimtą e, dešimtmetį. Dėl to tikrai yra neramu ir ši nesėkmių istorija neturėtų kartotis. Įvairios priemonės nesugeba inicijuoti esminių pokyčių atitinkamuose šalyse. Direktorius kalbėjo apie tai, kad reikia laiko, tačiau um, realybė yra tokia, kad kartais posovietinių demokratinių valstybių demokratėjimo procesams tiesiog reikalinga skubi efektyvi pagalba, nes nuoga tiesa yra ta, kad ES tiesiog praranda savo rytų partnerės. Abejoju, ar principas daugiau už daugiau yra veiksmingas. Jūs kalbėjote apie papildomas lėšas, tačiau jų nėra. Dėl institucinės sąrangos čia taip pat išvelgiu tam tikrų keblumų. Uh, DEFCO generalinis direktoratas e, ir jo ryšiai su komisija čia taip pat būtų galima e, tobulinti šią sistemą, jei prisiminsime dešimtą dešimtmetį. 10 Pagalbos skirstimas buvo perkeltas į Releks e, generalinį direktoratą. Anksčiau viskas buvo vieno generalinio direktorio rankose, dabar nebe. Poreikiai yra dideli, o pasiekiamų lėšų nepakanka jei panagrinėsime um, įvairią statistiką susijusią su e, teikta finansinė pagalba, um, vėliau bus sunku rasti atsakingus asmenis. Pone Tačinska kalbėjo apie tai, kad kartais šalys donorės nori teikti pagalbą, bet pritrūksta žmonių ir šalių, kurie gali tinkamai įsisavinti. O ponas Ošica kalbėjo apie tai, kad kartais ta pagalba pasimeta. Um, Ir kartais pagalbos teikimas vyksta pagal bumerango principą, tarsi pagalba teikiama, bet galų gale ji yra naudinga patiems donorams. Manau, kad mes turėtume e, duoti e, pagalbos prašantiems meškerę, o ne e, pristatyti žuvis. Manau, kad ES turi peržiūrėti savo požiūrį. Reikalinga, kad dialogas būtų užmėgstas dar prieš teikiant pagalbą, kaip kalbėjo ponen Tačinska. Mano supratimu, reikia peržiūrėti bendrą pagalbos teikimo metodologiją, užtikrinant dialogą su paramos gavėjomis ir paramos teikėjais. Uh, Ačiū už šį pasisakymą. suteiksiu žodį Jonan Ferm, o po to paprašysiu jau atsakyti į klausimus. Ačiū pirmininkė. Buvau biudžeto komiteto pranešėjas rengiau nuomonę dėl Europos kaiminysės politikos peržiūros. Taip pat esu ir Euronest ekonomikos komiteto vienas iš pirmininkų. Žinoma, Euronest ekonomikos komitete vyksta daug diskusijų apie tai, kaip vyksta bendradarbiavimas. Mes jau esame patvirtinę pranešimus dėl laisvos prekybos susitarimų, dabar diskutuojame dėl pranešimo dėl teisės aktų suderinimo ir taip pat e, rengsime pranešimą dėl informacinių technologijų, transporto ir taip toliau. Visi šie dalykai yra labai svarbus. Aš galbūt išsakysiu ne tiek kritikos kaip ponas Arius Volski vis dėlto pakomentuosiu kai ką. Visų pirma, principas daugiau už daugiau. Turint galvoje mūsų patirtį, taip pat kas vyko po arabų pavasario, akivaizdu, kad me, mums nepavyko paskatinti demokratijos, užsitikrinti, kad įsigalio, įsigalėtų įstatymų viršienybė. Taigi manau, kad reikia naujos diskusijos, ką reiškia tos sąlygos, ką reiškia daugiau už daugiau. Ponas Arijus Folskis sako, kaip mes galime taikyti principą daugiau už daugiau, jeigu nėra lėšų, kad kai kuriais atvejais gal reiktų vadovautis principu mažiau už mažiau. Tai yra atimti finansavimą ar sumažinti, jeigu jis netinkamai naudojamas. Manau, kad apie tai verta pamastyti. Toliau dėl paskirstimo šalims ir dėl paskirstimo rytams ir pietums. Biudžeto komitetas jau yra sakęs, kad labai svarbu turėti tam tikrą ilgalaikį paskirstimą, kad visi galėtų planuoti savo darbus, tačiau kita vertus reikia lankstumo. Žinoma, Šiaurės Afrikoje susiklostė ypatingos aplinkybės, prireikė papildomos ES pagalbos, bet kyla klausimas, kokia turėtų būti tinkama pusiausvėra tarp ilgalaikio numatomo planavimo ir lankstumo. Nelengva rasti tą pusiausvyrą, bet apie ją reikia pagalvoti. Trečia. Investicijos, institucijų kūrimas, stiprinimas ir parama demokratijai. Mes žinoma, kad yra teikiama parama, pavyzdžiui, kuriant infrastruktūrą, keliams tiesti, orostams statysti, bet Euronest diskusijų metu išsakoma daug paramos kitokio tipo paramai, techniniai paramai. Taip pat mes kalbame apie ES agentūrų darbą, gebėjimų kūrimą. Tai yra lygiai taip pat svarbu kaip fizinės investicijos. Šis aspektas labai svarbus. Ir ketvirta pastaba centralizavimas arba decentralizavimas. Deja, daugelis pokomunistinių šalių dar tebėra labai centralizuotos. Mano nuomonė, reikėtų remti vietos regioninės valdžios institucijas, nevyriausybinės organizacijas, nes jos prisideda prie demokratijos. Tai yra labai svarbus aspektas, nes vyriausybės dažniausiai yra sudomintos savo pačių interesais ir užmiršta vietos ir regioninės valdžios institucijas. Taigi techninė parama turi būti nukreipta ir į jas. Ir galiausiai dėl programų gausos. Praėjusiais metais Europos parlamente vyko daug diskusijų mm, dėl naujo demokratijos fondo įkūrimo. Viena vertus, priemonė gera, bet kita vertus mes jau turime demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Taigi kaip išvengti dubliavimuose tarp tos priemonės ir demokratijos fondo? Manau, kad reikia neužmiršti dubliavimo ir priemonių perstingimo rizikos ir numatyti koordinavimą tarp valstybių narių ES teikia daug paramos, tačiau ir valstybės narės teikia daug dvišalės paramos, todėl reikia pasvarstyti, ką, kaip derinti tai, ką daro ES ir pačios valstybės narės. Ačiū. Dabar Sidonija. Ačiū. Man šis, šie klausimai sukėlė daugiau klausimų nei pateikė atsakymų, bet gal tai yra geras dalykas. Norėčiau grįžti prie tų pradinių klausimų, kuriuos adresavau ir vystimosi generalinio direktoratui ir Europos išorės veiksmų tarnybai, rengdamas šiems klausimams. Mano kolegų iškelti klausimai galbūt mm, neturėtų būti adresuojami čia dalyvaujantiems žmonėms, o aukštesniai hierarchijai. Taigi galbūt reikėtų klausti tokių dalykų, kuriuos, kuriuos pranešėjai galės atsakyti. Taigi turiu keletą konkrečių klausimų apie tai, ką daro atitinkami komisijos direktoratai. Visų pirma, ponui Kornaro noriu pasakyti, kad labai dėkoju Jums už Jūsų pastangas, už paaiškinimus, tačiau dėl biudžeto aš nesu patenkinta. Ir Jūs žinote kodėl. Yra per didelė painiava tarp asignavimų įsipareigojimams ir asignavimų mokėjimams. Gerai, kad yra skiriama tiek daug lėšų, bet kiek jų yra išmokama. Uh, to Mr. Cornaro. Taigi, ponui Kornaro sakau, man biudžeto požiūriu labai įdomu būtų sužinoti, kiek lėšų yra išmokėta. Dėl asignavimo įsipareigojimams, tai viskas yra gerai, aš galiu net ir be asistentų pagalbos susirasti tą informaciją internete. Bet dėl mokėjimų, čia yra tam tikrų paslapčių. Jūs savo pranešime minėjote sumą 2,8 milijardai eurų bet pasakykite, kiek faktiškai tų lėšų buvo išmokėta per tos metus. Jeigu negalėsite dabar pateikti šios informacijos, norėčiau tikėti, kas, tikėtis, kad jį vėliau mums bus pateikta raštu, nes šio komiteto nariai tikrai nori išgirsti, kiek ES ne tik numatė asignavimų, bet kiek faktiškai išmokėjo lėšų. Kitas dalykas. 2009 2012 metai. Turbūt jau turite 2012 metų duomenų, galbūt ne visus duomenys, bet pakankamai daug. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs savo darbe kaip pateikėte kokią nors principo daugiau už daugiau kiekybinę išraišką? Tiesiog labai būtų įdomu sužinoti. Daug didesnį susirūpinimą man sukėlė Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo pasisakymas. Man tai, kad dėrybos nebaigtos, nėra argumentas. Mes visi žinome, kad dėrybos nebaigtos, ačiū, kad mums pranešite. Mes siekime tų dėrybų baigties, tačiau jūs turite planuoti darbus ateinantiems metams. Po kelių met, savaičių jūs turėsite pat pateikti biudžeto projektą 2014 metams. Taigi, aš e, norėčiau primiktinai paprašyti, kad pateiktumėte šią informaciją mums raštu po šio posėdžio. Labai tikiuosi, kad po šio posėdžio bus parengtas informacijos rinkinys skirtas e, parlamento nariams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims. Labai svarbu, kad mes pamatytume planų metmenis. Aš tikiuosi, kad dėrybos bus baigtos, pamatysime, kokios bus jo išvados. Mes žinome, kad jau dabar egzistuoja tam tikri skaičiai ir tikrai negaliu patikėti, kad nieko nepadarėte nuo vasario mėnesio, kai buvo susitikę valstybių ir vyriausybių vadovai ir pareiškė savo nuomonę, kurie pareiškė savo nuomonę dėl daugiametinės finansinės programos tikrai nepatikėsiu, kad nieko nedarėte. Manau, kad e, tą informaciją turėjome gauti dar iki šio posėdžio pradžios. Apkilestauju, kad e, ji nebuvo pateikta. Ir žinoma, negaliu Jums dabar pateikti jokių konkrečių klausimų, kadangi nieko neminėjote apie 2014-2020 metų laikotarpį. Vis dėlto iš pranešėjų norėčiau išgirsti nuomonę apie naujai įsteigtą demokratijos fondą Endowment for Democracy. Man būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę, kadangi ta priemonė yra nauja. Mums įdomu būtų sužinoti, kaip ji yra įgyvendinama. Taigi lauksiu jūsų nuomonės. Ačiū. E, Dėkoju, Salonija. Ponas Boris užduos klausimą ir tada prelegentai galės atsakyti į visus tos klausimus, kurie buvo iškelti. Labai ačiū. Norėčiau um, pateikti klausimą, nes esu kultūros komiteto narys. Uh, Daugelį sričių ir daugelį mūsų dokumentų um, pabrėžiame, kad uh, susidurėme su europinėmis problemomis, aukštojo mokslo problemas, kultūrinės klaidos problemas turėtų būti įtvirtintos ir kaiminystės politikoje. Todėl noriu apsiriboti ties vienu aspektu, kuris yra labai svarbus. Tai yra žmogiškasis aspektas investicijos į jaunus žmonės per, pavyzdžiui, Erasmus Mundus, Mundus programą, pagal kurią įvairūs, įvairių šalių moksleiviai gali keliauti po Europos Sąjungą, įgyti naujos patirties, keistis patirtimis. Uh, Ir štai klausimas, ar būtų galima paprašyti, kad viena vertus būtų įvertinta investicijų į žmonės taikymos rytis, kalbu apie Erasmus Mundus, Komenus ir kitas programas apie bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ar galėtumėte pateikti konkrečius pasiūlymus, nes žinau, kad dabar kaip tik dirbama prie 2014-2020 metų laikotarpio ir perspektyvų. Kiek rytų partnerystės šalių moksleivių manote, kad galėtų studijuoti ES aukštosiose mokyklose? ir kiek Europos mm, jaunų žmonių galėčių, galėtų studijuoti rytų partnerystės universitetuose. Ar galime tikėtis iš jūsų tokios informacijos, kad galėtume susidaryti e, pilną e, supratimą, e, kokie yra numatomi tam minėtam laikotarpiui e, konkretūs skaičiai ir kokios investicijos į tą švelnų, į žmogišką, į kapitalą, į bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis. Nepamirškime, kad partneriščių šalyse, būtent nevyriausybinėse organizacijose dirba mūsų svarbiausi partneriai. Ačiū. Kadangi dauguma klausimų, man atrodo, yra skirta komisijai ir išorės veiksmų tarnybai, tai iškart žodį jiems ir suteiksiu. Klausimai yra iš dviejų sričių. Pirmiausia, partnerysčių veiklos rezultatai ir kiti klausimai buvo apie tai, kaip ketinate reformuoti sistemą ir kaip tai atsispindės biudžete. Uh, Ir mes ypač norėtumėme sužinoti apie tą santykį tarp įsipareigojimų ir mokėjimų. Aš manau, kad e, būtų galima visai lengvai atsakyti į, į tą klausimą. Like Kas norėtų pradėti? Uh, much, uh, Mr... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai ir kitiems. Aš labai daug žymėjausi ir dabar gal pakomentuosiu kelias pagrindinės temas. Uh, ponas Arišvolski bendrai kalbėjo apie sistemą. Tiesa, kad e, ta pažanga, tas e, pagreitis, kaimynystės politikos pagrindinis tikslas. Ne, ne, nepriklauso tik nuo mūsų. Ir komisaras Fiulė tikrai labai uh, stengiasi gyvendinti kuo ambicingesnę darbo tvarkę, rengiantis Vilniaus viršūnių susitikimui ir taip pat atsižvelgiant ir biudžeto pasiūlymus ir siūlymą didinti kaiminystės politikos finansavimą. Taip pat žvelgiant į bendrus skaičius dabartinėje programoje Tai yra panašu, panašiai reiškia yra finansuojami mūsų partneriai kaip ir besivystančios valstybės, 5 eurai žmogui maždaug. Tai vidutinių pajamų besivystančios valstybės, bet tikrai tai negalėtų būti, toks finansavimas negalėtų būti tom šalims, kurios rengėsi narystiai skiriamas. Tai turėtų būti 50 eurų žmogui, ne 5 eurai žmogui. Taigi tie bendri skaičiai yra tikrai per maži ir dėl to galbūt sudėtinga dabar tą farę ir kaiminystės e, politikos e, šalis lyginti. Trūksta gal to, nėra pasirinkimo narystiai matmens ir dėl to nėra numatomos papildomos priemonės šalia kaiminystės politikos priemonės rytų partneriams. Negaliu nuneikti, kad e, daugiausiai įtakos daro paklausa. Na ir kaip ir kiti prelegentai, aš irgi manau, kad negali būti teikiama tik tai techninė parama. Ankstesnė kaimynystės ir, kaimynystės ir partnerystės priemonės pirmtakas buvo tacis, tai vadinamoji priemonė buvo į tai orientuota. O dabar mes jau esame numatę nemažai e, kitų priemonių ir turime kažkaip atsisakyti tos e, praeities dvasios ir techninė parama yra tik tai viena dalių tose priemonėse. Na ir um, maniau, kad tam tikri dalykai yra savaime suprantami ir nenorėjau apie juos kalbėti, nenorėjau parodyti tų finansavimo schemų. Šimtaprocentinis įsipareigojimų finansavimas yra numatytas, o mokėjimai 99 procentais. Ir, na, realiai įsipareigojimai mokėjimams kaimynystės politikos priemonėje čia yra 2,4 milijardo įsipareigojimų, na, o įsipareig... mokėjimams, signavimai mokėjimams yra 1,5 milijardo eurų. Visi jie yra panaudoti. Aš gal galėsiu e, detaliau pateikti visus skaičius iki 12 metų. 700 milijardų įsipareigojimų ir rytams 700 milijardų mokėjimų. Milijonų mokėjimų. Na, štai šiek tiek skiriasi nei bendrai e, sudarant biudžetą įsipareigojimai mokėjimams, dažniausiai dėl jų deramasi atskirai ir jų lygmuo yra mažesnis nei asignavimai įsipareigojimams. Tas skirtumas yra paaiškinamas ir tuo, kad peržiūrint atsiranda papildomų įsipareigojimų 11-12 metų įsipareigojimų, kurie dėl to išauga tas bendras skaičius ir 2,4 milijardo eurų buvo 12 metais, tačiau tai dar netapo papildomais įsipareigojimais mokėjimams. Tas pats pasakytina ir apie tai, ką sugebėjome padaryti dėl, su nevalstybiniais veikėjais, demokratijos fondas, žmogaus teisų, brandolinės saugos bendradarbiavimo priemonė ir tarp valstybinis bendradarbiavimas. Ten situacija yra panaši. Vėlgi, tuos skaičius aš turiu, savo tarnyboje. Taigi matome, kiek yra įsipareigojimų ir asignavimų įsipareigojimams ir mokėjimams. Ir kaip sakiau, paprastai asignavimų mokėjimams suma yra mažesnė nei asignavimų įsipareigojimams, dėl to, kad atsiranda papildomų priemonių, dėl kurių buvo apsispręsta 11-12 metais ir tos priemonės dar nebuvo padengtos e, papildomais e, mokėjimais. Taip pat norėčiau, gal, galbūt e, leiščiau kitiems kolegoms pasisakyti, bet dar prieš tai daugiau už daugiau, mažiau už mažiau principas. Mes bent jau kol kas tų principų nes, nes, nesuvedame į vieną savoką. Nes nenorime taip sudaryti įspūdžio, kad daugiau už daugiau yra įmanomas tik tuomet, kai yra nubaudžiami kiti. Tačiau, jeigu pažvelgtumėme į naujo pasiūlymo logiką ir tai, kad didinamas finansavimas, matome, kad visą tai daroma, darant prielaidą, kad bus pozityvių paskatų, kurios nebus finansuojamos sutaupant lėšas tų, kurios pasieks mažiau pažangos sąskaitą. Taigi mes savo ruoštų ketiname numatyti papildomų lėšų galimybę kitoje daugiametėje, daugiametėje finansinėje programoje, dėgiant daugiau už daugiau principą, bet aišku, viskas priklausys nuo to, koks bus pasiektas susitarimas. Taigi mes numatysime tą principą daugiau už daugiau, bet kol kas, kadangi trilogo susitarimas dar nėra pasiektas, tai konkretesnių skaičių neturime. Jūs minėjote demokratijos fondą. Tai yra susijęs su Konrado Denauerio fondo patirtimi Baltarusijoje ir mūsų patirtimi. Mes manome, kad e, demokratijos fondas užpildys tą spragą, kuri atsirado dėl to, kad mūsų priemonės buvo nepakankamos ir bus skiriamas finansavimas ir bus taip pat pakankamas, tikimės, atsiskaitimas e, biudžetą tvirtinančių institucijų, institucijų atžvilgių tam, kad būtų galima orientuotis į registruotus partnerius, registruotus veikėjus ir ne tik. Ir tikimės, kad tai bus gan tokia greita priemonė. Na ir Europos komisija 6 milijonus, 3 milijonus rytams, 3 milijonus pietams yra numačiusi. Tokiu būdu demokratijos fondas jį valdant bus įtraukti ir parlamentarai į tą, tą valdybą ir neregistruoti subjektai ir partneriai irgi bus įtraukti. Dar keliais žodžiais dėl nevyriausybinio organizacijų. Džiaugiuosi už Konrado Danaurio fondo pateiktą analizę ir kaip tai yra susiję su supaprastinimo darbo atverkė. Aš džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad parama, kurią gavome ir iš šio komiteto dėl peržiūrėto finansinio reglamento, kuris galioja dabar nuo 13 metų, padės mums įveikti tam tikras problemas. Tiesiog bus daugiau tokių dotacijų ir per vieną nevyriausybinę organizaciją tokią pamatinę bus galima išskirstyti ta, tas lėšas e, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms veikiančioms vietoje. Na ir dabar dėl viršutinių ribų padidinimo. Tai galiu pasakyti, kad džiaugiamės, kad galime tai pateikti biudžetą atvirtinančioms institucijoms ir tikiuosi, kad pavyks atsisakyti ir išvengti tam tikrų kliūčių ir problemų. Taip pat labai svarbu, kad e, tą patirtimį pasinaudotumėme ir kad e, vėliau išvengtumėme klaidų. Dar vienas elementas, e, kuris, už kurį aš esu atsakingas dėl tos nevyriausybinio organizacijų kultūros, Mes norėjome daugiau veiklos su pilietinė visuomenė rytų partnerystės rytyje ir mes norėjome, kad dirbtumėm, kad darbas vyktų ne tik su europinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, tai gal dėl to mes taip ir numatėme, kad paslaugų sutartyse, bet koks konsorciumas, kurį finansuosime, būtų įtrauktų ir vietos nevyriausybinės organizacijas iš tų šalių. Ir e, tą darysime ir ateityje, bet galbūt šiek tiek e, lankščiau, kad tai nebūtų papildoma administracinė našta ir gal supaprastinus sistemą nuo 2000, 2013 metais tas supaprastinimas irgi padės. O Baltarusija, aišku, yra specifinis atvejis. Mums irgi buvo uh, sudėtinga bent jau na, minimaliai kažkiek įtraukti tą vyriausybę ir maksimaliai įtraukti vietos NVI ir taip pat teikti paramą per diasporą. Europos demokratijos fondas šiuo atveju vienas iš tokių galimų atsakymų, atsakymų variantų. Ir mes taip pat norėjome kuo galima artimiau bendradarbiauti su naudos gavėjais Briuselėje, taigi kas pusmetį mes susitinkame su jumis, jūsų partneriais ir bandome pasidalinti geriausią praktiką. Taigi gal tiek, jeigu bus kitų klausimų, aš dar, gal, dar galėsiu juos atsakyti, bet tikrai atsižvelgiu visas išsakytas pastabas. Ačiū. Richardai, ar norėtumėte ką nors pridurti, nes buvo pateiktas konkretus klausimas jums apie Erasmus ir paramą studentams. Gal galėtumėte pabrėžti keletą svarbiausių dalykų atsakydamas į šį klausimą. Ačiū. kaip e, e, formuojama rytų e, politiko, kaiminystės politika ir kaip čia buvo įvertinta, aš ne, nepritariu tai pozicijai, todėl kad turiu pasakyti, kad pagalba rytų partnerystės šalims iš esmės koordinuoja politiką ir Mes rengiame darbo atvarkės, įvairias e, konkrečios paramos schemas, numatydami tam tikrus prioritetus ir asociacijos susitarimuose. Todėl aš manau, kad mūsų požiūris yra paremtas politiniais tikslais jau prieš tai kalbėjo apie tai, kad tai, kad Rusija nepriklauso rytų partnerystės e, priemonės taikymo sričiai, um, rodo, kad mes Rusiją vertiname e, kaip kaimynę, o ne partnerę. O rytų kaiminystės politika yra labiau skirta konkretiems e, kaimynams rytuose. Mes norime pabrėžti ir savo teikiamos pagalbos tikslus. Yra būdų, um, kurie leidžia mums tam tikrą lankstumą, reaguojant į tai, uh, kaip efektyviai yra naudojama pagalba. Uh, kai kurioms šalims pasiseka, kai kurioms ne. Ir Ir tas lankstumo um, mechanizmas leidžia mums kiek pakoreguoti paramos skyrimą. Visa tai yra be galo svarbu mums teikiant pagalbą, ypač per Erasmus visiems programą. Ši programa yra itin svarbi priemonė padedanti pasiekti plačiąją visuomenę ir ypač jaunąją kartą. Aš dabar neturiu konkrečių skaičių, um, kiek tikimasi, kad studentų pasinaudos šios programos teikiama nauda. Praėjusiais metais savo rytų partnerystės žemėlapyje mes um, buvome pateikę konkrečius skaičius ir ten buvo numatyti konkretus duomeniai apimantis 12-13 metus. E, po šių klausimų aš jums galėsiu išsiųsti jūsų pageidaujamą informaciją. Aš e, šį rytą kalbėjau, kad aš negalėsiu labai e, gilintis į ateities perspektyvą. Iš ties šis klausimas yra labai jautrus. Tas mes savo institucijos viduje, aišku, dirbame, rengdami 14-20 metų programą, vyksta dėrybos dvišalių pagrindų su ES delegacijomis atitinkamuose šalyse. Mes e, pasirengę bendradarbiauti, įtraukdami savo partnerius, e, planuojant naują paramos teikimo periodą. Tačiau, aišku, pirmiausia, svarbu susitarti dėl biudžeto ir dėl to, kokį vaidmenį atliks uh, susitarimai pagal principą daugiau už daugiau. Tačiau, kaip jau minėjau, tikrai sudėtinga šiandien Jums pateikti konkrečius mūsų būsimo finansinio programavimo skaičius. Responses, uh... Ačiū, dėkuoju už atsakymus. Paprašysiu Sidonijos apibendrinti ir tada baigsime šį posėdį. Ačiū. Pamėginsiu apibendrinti, nebent mūsų pranešėjai norėtų ką nors pasakyti. Aš manau, kad dauguma klausimų buvo skirti dviems institucijoms. Gerai, tada perinu prie išvadų. Džiaugiuosi, kad šiandien įvyko šis posėdis, nors liko daug neatsakytų klausimų, bet mes prasidėjome keitimosi nuomonėmis procesą ir jį tęsime. Norėčiau priminti, dėl kokių priežasčių rengiami tokie posėdžiai ir kodėl turėtume tęsti šį darbą. Mes juos rengiame ne tam, kad patenkintume kieno nors smalsumą, ne tam, kad aptartume, dar kartą aptartume e, duomenis kuriuos turime ar kurių neturime. Čia tokie sutikimai rengiami, kad parlamentas galėtų vykdyti kontrolę, kaip panaudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Tai galbūt nėra taip akivaizdu išorniam pasauliui. Mūsų uždavinys ir mūsų atsakomybė yra patikrinti tai, ką daro ES, ar tas darbas yra patikimas ir e, siekiant politinių tikslų ir atskaitomybės ir skaidrumo. Labai gaila, kad išgirdome tik gynybinių atsakymų. Buvo sakoma, tai, ką mes darome, yra gerai, buvo bandoma apsiginti. Aš manau, kad turėtume labiau gilintis, nes kyla susirūpinimas dėl demokratijos vystimosi, dėl to, kaip valdomos šešios rytų partnerystės valstybės. Ir Dėl to kyla klausimų dėl ES lėšų ir tų klausimų vis, bus vis daugiau. E, bus klausima, kas nutinka su tais pinigais, kurie patenka tiesiogiai į tų valstybių biudžetą. Tų klausimų bus daug, jeigu turint galvoje, kad ten vyroja korupcija. Taigi, mes turime atidžiai stebėti visus įvykius ir, sie, ir užtikrinti, kad kiekvienu teisėkuros kiekvienų įgyvendinimo etapų lėšos būtų panaudotos vadovaujantis ES vertybėms, o ne joms prieštaraujant. Kalbame ne tik apie skaičius ir tinkamą apskaitą. Labai svarbu, kad tie riboti ištekliai, o jie tikrai yra riboti, kad jie būtų panaudoti tikslingai. Tai reiškia, kad mes Europos parlamento nariai ir vykdomosios institucijos turi bendradarbiauti ir siekti, kad procesas būtų atskaitingas ir pagristas. Todėl norėčiau dar kartą paraginti komisiją pateikti mums kaip galima daugiau duomenų, kad mes galėtume atlikti savo kontrolės uždavinį, nes Priešingų atvejų bus labai sunku sutarti ir užsitikrinti politinę valią tęsti šį darbą. Taip pat bus sunku paaiškinti piliečiams, kodėl ES finansiškai prisideda rytų partnerystės šalyse. Šiandien mes kalbėjome apie rytų partnerystės šalis, bet manau, kad ta visa, ta, tuos pačius dalykus būtų galima uh, E, sakyti, pasakyti ir dėl pietų partnerystės šalių. Ir ten reikia visapusiškos kontrolės ir atskaitingumo. Aš ir toliau bendradarbiausiu su komisijos tarnybomis, pasistengsiu išsiaiškinti e, likusius klausimus ir įtrauksiu atsakymus į mūsų planuojamą leidinį. Kolega paminėjo Erasmus visiems programą. Ponas Tybels taip pat apie tai užsiminė. Turiu pasakyti, kad kai kurie dalykai tame reglamente dėl programos man kelia susirūpinimą. Aš žinau, kad kol kas vyksta trilogas, vyksta dėrybos, bet biudžeto požiūriu, manau, kils problemų įgyvendinant tas puikias politinės problem... idėjas. Erasmus visiems programoje yra numatomos e, dotacijos rytų partnerystės šalims. Rytų partnerystės šalis turės pačios įgyvendinti tas programas. Ir aš būkštauju, kad dėl to nukentės studentai, nes neaišku, ar kas nors įvertino tų šalių administracinius gebėjimus įgyvendinti tas programas. Taigi nežinau, ar bus, ar nebus pakengta studentų interesams. Nežinau, kas komisija to užsijima. Manau, kad decentralizavimo principas gali sukelti problemų. Ir net ir tos šalis, kurios jau daug bendradarbiausio Europos Sąjungo gavo paramą švietimui, mokymui, Jos daug investavo į savo nacionalinės agentūras, kad jos sugebėtų tinkamai paskirstyti stipendijas universitetams ir studentams. O tas procesas nėra lengvas. Taigi tiesiog perduoti lėšas šalims partneriams, jų tinkamai neparengus, gali reikšti tai, kad studentams bus sunku pasinaudoti lėšomis. Tai yra vienas iš pavyzdžių, rodančių, kad veiksmingumas neturi būti savitikslis. Reikia teikti paramą, ne tik dotacijas, kad galiausiai tą paramą galėtų pasinaudoti visi. Taigi, parama skiriama rytų partnerystės šalims turi pasiekti žmonės, kurie tose šalise gyvena – neturime nusiraminti, pagalvoję, kad jau atlikome savo užduotį. Reikia, kad tos lėšos pasiektų ten gyventų žmonės. Taigi darbas turi tęstis. Noriu padėkoti pranešėjams, kad atvyko, kad pateikė mūsų informacijos ir ketiname tęsti šį dialogą. Ačiū. Uh, Ačiū Sidonija. Norėčiau pratesti Sadonijos mintį. Tai yra tas rytis, kur parlamentas tikrina, prižiūri, kaip yra panaudojamos lėšos, kiek veiksmingi, veiksmingas yra tas finansavimas. Norėčiau atsiprašyti svečių, kurie galbūt tikėjusi užduoti klausimus, tai yra biudžeto komiteto posėdis ir viešiai klausimai ir tik parlamentarai gali užduoti klausimus prelegentams. Mm Taigi dėl to aš atsiprašau, jeigu jūs gavote kitokios informacijos, bet pas mus yra štai tokios taisyklės, tai nėra atviras posėdis, tai yra biudžeto komiteto posėdis. Tiek rytui, baigiame šį posėdį ir susitiksime trečią valandą po pietų. Dėkoju visiems, kurie pasisakė ir prisidėjo prie puikių diskusijų.